E, protokolą praeito posėdžio taip pat rasti tarp savo dokumentų. Mm. E, mūsų informacinėme biuletenėje, kuris taip pat jums išplatintas, parašyta, kokiomis kalbomis yra pateiktas vertimas. O dabar norėčiau keletą minučių pas, pakalbėti apie Europos išorės veiksmų tarnybos svarbą e, Lisabono sutarties kontekste ir reikia mums e, imtis e, tam tikrų sprendimų skubiai iki kitų metų balandžio. Kolegos e, užsienio reikalų komitete su aukščiausiai galiotinė Ašten pasikeitė nuomonėmis jau ir aš norėčiau informuoti jūs, kaip kad ką tik informavau koordinatorius, jog Lisabonos sutartis įsigaliojo neseniai vakarieniavau, e, dalyvavau oficialioje vakarienė su e, parlamento pirmininku, su biudžeto komiteto pirmininku, užsienio reikalų komiteto pirmininku ir buvo kalbama jos metu apie Lisabonos sutartę. Aš dabar noriu pakalbėti apie tai žodžiu, bet paskui dar išdėstysiu savo mintis raštu bet noriu pasakyti, kad mūsų komiteto vaidmuo įsigaliojus Lisabonai sustiprėja dar labiau dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, kaip žinia, parlamento komitetai gauna teisėkuros galės, yra daug aspektų susijusių su biudžetu tuose teisės aktuose. Ir e, ne tik biudžeto komitetas, bet ir biudžeto kontrolės komitetas turės daug daugiau pareigų. Mes už tai turime dirbti skubiai, greitai. Ir ką tik su koordinatorius kalbėjome apie tai, e, minėjau finansinį reglamentą ir jo pakeitimus, tai yra skubus darbas. Dar vienas svarbus daiktas e, iš institucinės ir politinės perspektyvos žvelgiant yra toks komitetas turėtų galėti ir įgyja teisę tikrinti kitas institucijas, struktūras. Pirmiausia, turiu galvoje aukščiausiojo įgaliotinio bendrai užsienio politikai tarnyba, išorės reikalų tarnyba, išorės veiksmų tarnyba. Taip pat Europos tarybos pirmininką. E, turime pradėti iškart kalbėti apie tuos dalykus, nes e, bus sudaromi tarp instituciniai susitarimai ir mes nuo pat pradžių turėtume turėti galimybę pareikšti savo nuomonę. Taigi reikia nepamiršti to, taip pat nepamiršti, kad mūsų vaidmuo bus esminis pagal e, atitinkamą Lisabono sutarties straipsnį. Taip pat reikia nepamiršti finansinio reglamento, kuris e, numato taisyklės, kaip bus atliekamas patikrinimas. Aš koordinatoriams jau sakiau, kad nuo kitos savaitės aš informuosiu parlamento pirmininką Buzeką, e, pirmininkų suigos e, vadovą apie mūsų sustiprėjusį vaidmenį. Prieš pradėdamas, perėdamas prie esmės, norėčiau dar pasakyti, kad pusę septynių posėdžio pabaigoje e, bus e, surinktas toks kokteilių vakarėlis, kadangi sustinkame paskutinį kartą prieš kalėdas, tai galėsime palinkėti vieni kitiems linksmų kalėdų ir gerų naujųjų metų. Penktasis mūsų darbo tvarkės punktas. Mes uh, uh, pasveikinsime atvykusi Meihofstadt pas mus ir kitus asmenis, o dabar grįžtų prie ketvirtojo punkto E, biudžeto vykdymo patvirtinimas, komisija, trečiasis skirsnis ir pirmiausia suteiksiu žodį Kersti Kalio, kuris yra atsakingas už šią procedūrą. Aš nežinau, čia yra. Kuri yra atsakinga? E, gerbėmieji kokobų nariai, norėčiau Jums e, papasakoti apie tai, kokios mūsų svarbiausios išvados anglodos politikos srityje. Tai yra šeštasis skyrius mūsų metinėje ataskaitoje. 2008 e, metais e, bendrijos finansavimas sudarė 36,6 e, milijardus eurų, o 24,8 milijardai buvo išmokos. 2008 e, metais nebuvo daug išmokų atlikta 7-13 metų laikotarpiu, dėl to mes savo metinėje ataskaitoje labiausiai e, kalbame apie 2000, 2006 metų programavimo laikotarpį. Rūmai patikrino E, kaip e, buvo atliekami mokėjimai 2008 metais, kiek yra teisėti ir tvarkingi e, ir kaip komisija atlieka priežiūros vaidmenį. Mes patikriname 170 projektų gyvendintų 2008 metais pagal 2006 metų laikotarpį. 57 procentai projektų patikrintų buvo be klaidų ir nebuvo jokių klaidų laikantis reikalavimų, o 2007 metais tai tas skaičius buvo 46 procentai. 43 procentuose projektų iš to mūsų patikrinto patikrintos imties buvo viena ar daugiau klaidų. Klaidas galima kvantifikuoti. Ir 42 procentai tokių klaidų yra kvantifikuojama. Mes nustatėme, kad Didžiausia problema yra permokos ir jos sudaro maždaug 11 procentų e, klaidų. E, dažniausiai e, tai yra susijęs su mokėjimų sąlygomis. Kur teismas galėjo nustatyti, kai kur teismas galėjo nustatyti, kokia konkreti suma buvo išmokėta ar permokėta. Tarp kvantifikuojamų klaidų dar pasitaikė ir uh, daug tinkamumo kriterijų atitikimo klaidų. E, mes nustatėme, kad pavyzdžiui projektai ir naudos gavėjai netitiko konkretiems e, fondams ar lėšoms taikomų sąlygų. E, ir taip pat buvo įrašyti kaštai kai kuriais atvejais, kurie šiaip nėra gražinami. Mes nustatėme, kad reikalavimų netitikimas e, beveik 80 procentų buvo klaidų priežastis. E, dar noriu pasakyti, kad 2008 metais buvo išmokėta lėšų, nors kai kurie projektai jau buvo baigti. Ir taip pat e, kai kur nacionalinė valdžia nevyko aks ante patikros ir mes nustatėme, kad e, tokiais atvejais klaidų projektus įgyvendinant pasitaikė daugiau. Kadangi dabar baigėsi 7-13 metų programavimo laikotarpis, tai valstybės narės e, patiria spaudimą absorbuodamos lėšas. Valstybės narės taiko atitinkamas sistemas, e, siekdamas ištaisyti klaidas ir pateikti ataskaitas ataskaitas apie tai, kaip viskas yra daroma. E, atliekama nacionalinė ekspost kontrolė ir mes nustatėme, kad daugeliu atveju sistemos bent iš dalies yra veiksmingos e, Komisijos priežiūra yra antrasis kontrolės lygmuo ir mes čia turime tam tikros informacijos dėl naujo programavimo laikotarpio. 7-13 metais komisija pirmiausia žiūrėjo, kaip užkirsti klaidas e, atliekant išmokas ir Mūsų auditas parodė, kad komisija atliko vertinimo procedūras pagal tam tikrus terminus, kurie buvo nustatyti, tačiau 7-13 metų projektai jau yra įgyvendinami ir e, projektų išlaidas e, buvo, m, mm, apie jas buvo pranešta komisijai prieš patvirtinant dar kontrolės sistemas. Ir e, deklaracijos metu patvirtinimas ne visuomet buvo suteiktas ir tai viena iš rizikų. Rūmai e, rekomenduoja, kad komisija pirmiausia žiūrėtų į tas sritis, e, kur pasitaiko daugiausia klaidų, pavyzdžiui, atitikimas reikalavimams. Valstybių e, narių mastų klaidų ištaisimas buvo gana veiksmingas Ir taip pat reikia siekti, kad būtų griežtai laikomasi e, korekcinio mechanizmo ir užtikrinti, kad iš e, visų procesų neatsirastų naujų klaidų. Komisija ir kiti taisyklių nustatytojai, skaitant parlamentą, galėtų peržiūros, biudžeto peržiūros proceso metu dar kartą pasižiūrėti, kaip yra rengiamos programos susijusios su sanglaudos išlaidomis ateityje. E Ačiū. E, regionės politikos komisaras ponas Zemetski ir po, taip pat yra ir komisaras Špidla. Uh, norą abu juos pasveikinti, kuris norėsite kalbėti pirmas. Mr. Chairman, Mr. President of the Council, honorable members of the Parliament and the Court of Auditors. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiami audito rūmų nariai. Norėčiau padėkoti poniai Kalulai už jos labai išsamų e, rūmų metinės ataskaitos pristatymą. E, Komisija labai atsakingai žiūri į biudžeto valdymą. Sanglaudos politikos rytyje man labai svarbu užtikrinti, kad tai būtų vykdoma tinkamai ir teisėtai. 2008 m. vasario mėnesį šiame komitete įsipareigojome patvirtindami veiksmų planą, kurio tikslas užtikrinti e, struktūrinių veiksmų priežiūrą komisijoje. Ir e, tų pastangų dėka daugiametis e, programa, daugiametis e, planas yra sėkmingiau gyvendinamas. Kalbant apie finansinių klaidų atitaisimą, komisijai pavyko išieškoti, susigražinti 911 milijonų eurų. Čia noriu paminėti ir praeitą savaitę priimtus sprendimus ir taip pat e, klaidų atitaisimą, kuris sudaro pusantro milijardo eurų iš viso. Skaičius matote e, lentoje. Taigi, lyginant su 2007 ir 2006 pasiekti geresni rezultatai. Ir šiuo metu dar tikimasi e, pas, ištaisyti klaidas, kurios apima 1,2 milijardus eurų. Visi mūsų generaliniai direktoratai stengiasi kiek įmanoma sumažinti klaidų kiekį. 2008 metų išlaidose e, dar nėra, e, dar neatsispindi vėliau padaryti pakeitimai. Tačiau jau yra tam tikrų ženklų rodančių pažangą. Rūmai e, konstatavo, kad 57 procentai visų projektų buvo be klaidų ir tai yra 46 procentų išaugimas, kuris fiksuojamas šiais metais klaidų kiekis buvo sutelktas į mažesnį skaičių sričių ir jų pasitaikė mažesnėme kiekie programų. Ką mes darome mažindami klaidų kiekį? Norėčiau paaiškinti. Visų pirma, mes suprantame, kur yra daugiausia klaidų, mes stipriname priežiūrą ir taip pat valstybėse vykdomų programų priežiūrą. Mūsų, anot mūsų analizės daugiausia klaidų pasitako Pulijos regione, Italijoje ir taip pat vienoje, viename iš Ispanijos regionų. Visais šiais atvejais, kuomet buvo aptirt, aptikti tokie, aptiktos klaidos, mes ėmėmės veiksmų ir rūmams paskelbus išvadas mes visuomet įmamės atitinkamų veiksmų ir bandome ištaisyti klaidas. Norėčiau paaiškinti kai ką tie atvejai, kur yra padaryta klaidų, nebūtinai reiškia sukčiavimą. Nebūtinai reiškia, kad buvo, tai buvo sukčiavimo atvejai. Kalbu apie 2008 metų sanglaudos politikos įgyvendinimą. Tačiau mes siekiame, kad sukčiavimo atveju iš viso nepasitaikytų. Taip pat e, norime užbaigti 2000-2006 metų e, metais pradėtų programų įgyvendinimą ir komisija rengėsi paskelbti ataskaitą, kuri atskleis, kad vidutinis klaidų lygis laikotarpiu regioninės, atsiprašau, regioninės plėtros fonde yra ženkliai sumažėjęs. Mes kalbame apie daugiametę kontrolės sistemą, kurios tikslas yra sumažinti galutinį, likutinį klaidų kiekį. Užbaigdami projektų metus mes įvertinsime projektus įgyvendintus 2000-2006 metais ir mielai toliau bendradarbiausime su auditorumais. Mes siekiame užtikrinti sklandų projektų vykdomų pagal 2007-2013 metų programą pradžią. Norime pasirūpinti, nu, žiūrime, kad valstybės iš karto nuo pat pradžių pradėtų dėkti veiksmingas e, kontrolės sistemas. Taip pat jau bandome atlikti, bandome tikrinti, kaip projektai bus įgyvendinami iki 2013. Ir stipriname, stipriname kontrolės sistemą. Noriu pasakyti, kad vidutinis klaidų lygis yra mažiau nei 5 procentai. Tuose valstybėse narėse, kur sustiprinta kontrolės sistema. Taip pat Mm, mes rengiame duomenų suvestinės ir norime, kad jos taptų naudingų įrankių. Parengėme gairias skirtas valstybėms narėms, kad jos naudotųsi, siekdamos, kad jų e, kad e, jų sąskaitos būtų patikimos. Ir mes esame pasirengę dirbti kartu su jumis, kad, už, kad užtikrintume uh, didesnį valstybių atskaitingumą. 2009-aisiais ėmėmės e, pastangų, kad, kad dar labiau, e, dar geriau tikrintume, kaip įgyvendinami projektai. Aš visiškai sutinku su rūmų išvadomis ir rekomendacijomis ir noriu pasakyti, kad mes jas įgyvendiname. Mes įdėgėme visas, reikal, visus reikalingus įrankius, kad uh, sanglaudos politika, politikoje būtų prevencinės priemonės ir būtų daroma kiek mažiau klaidų. Viskas rodo, kad mums sekasi ir kad tos priemonės e, sėkmingai yra toliau įgyvendinamos. Ačiū. Grazie, komisario Zameč, gydo la parola. Labai ačiū komisarui. E, Zametski dabar žodis komisarui Špidla. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ponės ir ponai, aš norėčiau padėkoti už galimybę kreiptis į juos šiame komitete. Mano kolega Zametski jau išsakė keletą esminių pastabų apie mūsų veiklą. Na, o aš tiesiog norėčiau koncentruotis Europos socialinį fondą, ESF. Kaip žinia, komisija pateikė savo veiksmų planą, siekdami pagerinti lėšų valdymą. Šis planas buvo parengtas atsižvelgiant į jūsų komiteto pateiktus komentarus. Šiame plane komisija e, siūlo griežčiau taikyti tokias priemonės kaip mokėjimų sustabdymas arba finansinės korekcijos. Paskutinėje savo ataskaitoje rūmai pripažino, kad e, tai buvo teisingai pasirinktos priemonės. E, komisaras Zametski jau informavo Jūs apie tai, kad komisija ir toliau e, ketina tęsti tokią politiką 2009 metais. Na, kalbant apie ESF ir ankstesnės metinės ataskaitas, galiu pasakyti, kad šį kartą rūmai nustatė tik 9 klaidas 49 patikrintose projektuose. Na ir iš tų 9 klaidų tik 4 klaidos yra rimtos. Tai yra, e, rūmai mano, kad jos turės finansinį poveikį. Aš manau, kad generalinio direktoriaus pateikta metinė veiklos ataskaita teisingai įvertina valstybinarių įvykdytas programas. Vis dėlto Turiu pripažinti, kad e, klaidų skaičius vis dar išlieka rimta problema. Mes manome, kad e, klaidų skaičių reikėtų mažinti ir ponas Zameskė apie tai jau kalbėjo. 2010-2013 metais mes turėsime griežtesnį teisinį pagrindą ir galėsime veiksmingiau dirbti. Viena iš priemonių yra ex ante patvirtinimas. Ta galiu pasakyti tiek apie valstybių narių kontrolės e, sistemas ir nacionalinės audito programas atskiriams projektams. 2007-2009 metais komisija stengiasi įdėkti šią sistemą. Taip pat uh, komisija siekia tokio tikslo kaip to simplify with care. 2007-2013 metais komisija ir toliau ketina įgyvendinti tą supaprastina tą finansinę procedūrą administracijoms ir lėšų gavėjams. Nuo pat programavimo pradžios visos valstybės narės pritarė komisijos tikslui siekti įgyvendinti tą supaprastintą procedūrą. Aš tikiuosi, kad ERDF atveju taip pat bus taikoma supaprastinta procedūra. Tas, tai bus įmanoma. Uh, remiantis reglamentu patvirtintų 2009 metais. Mes ir toliau glaudžiai bendradarbiavame su valstybių narių ekspertais, siekdami gyvendinti šį reglamentą. Komisija yra pateikusi pasiūlymų dėl e, reglamento pakeitimų. Šiuo metu dėl šio pasiūlymo vyksta diskusijos taryboje ir parlamente. Aš manau, kad likščiol mums pavyko supaprastinti procedūrą, nepažeidžiant 2007 metų, 2013 metų finansavimo valdymo sistemos. Nuo 2008 metų pabaigos mes susidurėme su socialinė krize. Na ir iš ESF yra teikiama pagalba tiems žmonėms, kurie atsidūrė sudėtingoje situacijoje kurie prarado savo darbo vietas. Manau, kad tai liudija Europos solidarumą, socialinį solidarumą. Aš manau, kad ateinančiais mėnesiais mums reikės pagalvoti ir apie tai, kaip ateityje bendrai turės būti valdomas šis fondas. Taip pat aš manau, kad reikėtų geriau suderinti Europos užimtumo strategiją ir ESF taisyklės. Ko gero didžiausia dėmesį turėtumėm skirti Europos piliečiams. Na dabar, ponės ir ponė, aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū. You, Ačiū, panas pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau trumpai pakomentuoti kai ką nes e, šiandien pas mus lankosi du komisijos nariai ir daug kas gali komisijoje pasikeisti, bet dabar turime paskutinę galimybę sužinoti kai ką. Kaip dėl 2000 metų, noriu kai ką jūsų paklausti. 2008 metų. Kodėl e, tiek daug klaidų pasitaiko e, sandoriuose E, sanglaudos 42 procentai, regionės plėtros departamente irgi panašiai, vos ne kas antras mokėjimas yra neteisingas. Kai tiek daug klaidų, kaip tada galime būti tikri, kad 11 procentų e, skaičius yra teisingas, galbūt yra kur kas daugiau tų klaidų negu 11 procentų. Taip pat ir E, aš norėjau dar jūsų paklausti, kaip dėl norėjau, kad būtų atsakyta į tuos klausimus. Kuris iš komisijos narių norėtų atsakyti? Dėl klaidų dažnio, kurias nustatė e, auditorumai, mes, lyginant su ankstesiais metais, matome, kad klaidų lygis mažėja, tai yra faktinis pastebėjimas, kuris rodo pozityvę tendenciją. Kodėl jis toks aukštas, tas klaidų lygis? Todėl, kad uh, operacijos pagal struktūrinius ir sanglaudos fondus yra gana sudėtingos. Daug yra gavėjų naudos ir taip pat daug dalyvauja institucijų visame procese. Dėl to atsiranda uh, tikimybė, kad visoje grandinėje operacijų ir veiksmų kažkas atsitinka, kai tam tikri žmonės ar institucijos padaro klaidų. Uh, Antras klausimas būtų toks. 2006 metais 12 procentų klaidos buvo nustatytos ir tai e, prilygo 2 milijardams eurų. 7 metais 11 procentų klaidų ir tai prilyksta 5 milijardams eurų. O 11 procentų 2008 metais. Kokią sumą tai atitinka? 4 e, milijardus ar panašiai panašiai. Ir ar įmanoma, ar teisingai yra sudėti tas sumas, kad mes gautume teisingą vaizdą iš trijų pastarųjų metų. Taigi mano klausimas 12-14 milijardų, ar teisingi tie yra skaičiai? Aš negaliu sutikti su tokia interpretacija, kad klaidų lygis 2006, 2007 ir 2008 metais atitinka konkrečias pinigų sumas dėl 2008 metų skaičius 11 procentų klaidų lygis e, liko tik tai dėl to, kad e, nustatytas, kad audito rūmai taikė atitinkamą vertinimo metodą. Aš nekvestionuoju to metodo ir noriu tai pabrėžti. 11 procentų yra e, E, įsivaizduojamas klaidų lygis e, sanglaudos politikos mokėjimuose, kuriuos atliko komisija 8 metais. Tai yra toks įvertinimas e, iš to įvertinimo, kurį atliko auditorumai atlikdami auditus, bet negalima to procento naudoti, norint apskaičiuoti finansinės korekcijas 8 metais. Tai nepriliks 11 procentų mokėjimo atliktų 8 metais. Kaip aš anksčiau sakiau, dėl to, kad egzistuoja įvairūs procedūriniai žingsniai per ateinančius metus, kai kurios iš tų klaidų bus paaiškinamos, kai kurios išlaidos bus pakeistos ir valstybės narės pašalins klaidas. Dėl to 8 metų korekcijų suma galbūt tikriausiai bus daug mažesnė negu mūsų paminėti 11 procentų klaidų. Thank you, Mr. Commissioner. The third question. Dėkoju. Trečias klausimas. Kiek pinigų buvo susigražinta 2008 metų pabaigoje? Veiksmų plane numatyta, kad 2000-2006 metais susigražintos lėšos dar apimė 99 metus. Ir ar jūs galite pasakyti, kokia buvo suma? ir kiek reikėtų susigražinti po 2000-2006 metų laikotarpio, kur iš tų pinigų, kurie dar nėra susigražinti. Aš turėsiu pakartoti jums dar e, skaičius, kuriuos parodžiau lentelėje. Bendros finansinės korekcijos – Sanglaudos fondas 6-7 metais 1,3 milijardų eurų korekcijos arba pataisimai 8-9 e, metams 2,47 milijardų eurų. Ir kaip sakiau, E, bus toliau atliekamos korekcijos dėl 1,2 milijardų eurų ir tai iš viso sudarys 8-9 metais maždaug 3,7 e, e, milijardus eurų. Dėl fondų, susigra... dėl lėšų susigražintų sumų iš atskirų šalių Tai faktiniai duomenys rodo, kad trys kad valstybės narės, iš kurių, kur sumos sugražintos buvo didžiausios, 2006 metų laikotarpiu yra Ispanija, Italija ir Graikija. Taip, galiu pasakyti. Thank you very much and if uh, your, with your permission, Mr. President, last my question. Uh, labai ačiū ir dar jums leidus aš pateiksiu toliau klausimą. Mes sulaukėme jūsų raštiškų atsakymų. E, buvo kalbama apie Ispaniją, moksliniai tyrimai, plėtra, tai yra 224,8 milijonai eurų, bet klausimas yra dar apie milijoną ar tai yra apie milijardus klausimas ir aš nežinau, ar teisingai supratau, ar 3,7 milijardai ar milijonai buvo susigražinti. Ir komisaro norėčiau paklausti, kiek pažangos pasiekta bendrai kontroliuojant išlaidas išorės veiksmams, nes uh, tam tikrą prasme mes esame maloniai nudžiugę dėl to, kad anksčiau klaidų lygis buvo 70 procentų, o dabar 45 ar panašiai procentai. Taigi pasiekta daug pažangos ir kokiu būdu ji užtikrinta. Ačiū. Prego. Non rispondete. Prašom atsakyti. Pirma atsakymo dalis lentelėje, kuri pateikta raštiškose atsakymuose, e, kalba apie milijonus. 3,9, kuriuos pranešės paminėjo, yra milijardai. Bet dėl išorės veiksmų, aš nežinau, ar viską teisingai supratau, ar jūs kalbate apie portfelį susijusi su kitų komisarų pareigomis, tad aš negaliu atsakyti į šį klausimą. Išorės veiksmai nepriklauso mano kompetencijai. So, Ačiū. Suprantu, kad tai nėra jūsų kompetencija, bet aš pasinaudojau galimybę užduoti klausimą. Pone pirmininkė, e, dabar kiti kolegos tikriausiai norėtų užduoti klausimus. Ačiū. La parola all'onorevole Chatsimarkakis. Hatsimarkakis. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti abiems komisarams už jų pasisakymus. Taip pat norėčiau juos ir pagirti. Dėkoju už tai, kad pasikeitė, pasitaisė skaičiai abiejose srityse, ypač komisaro Špidlos kompetencijos srityje. Iš tikrųjų, auditorumai gerai vertina skaičius šioje srityje, galbūt išskyrus tik Belgiją, bet prie tai dar grįšiu vėliau. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes suprantame, kad jūs naudojate skirtingą metodologiją. Egzistuoja skirtumas tarp snapshots ir jūsų ilgalaikės analizės. bet vis dėlto galima ir dangstytis įvairiomis metodologijomis, taip jau yra. Atsiranda įvairių skaičių ir visą laiką galima sakyti, kad tie skaičiai gauti naudojantis vieną ar kitą metodologiją. 0,6 procento. Jūs, komisarė Zametski, minėjote, kad tai yra atvejai, kada yra įtariamas sukčiavimas, bet vis dėlto tai yra 27 57, atsiprašau, milijonai eurų, didžiulė suma. Aš manau, kad galbūt reikėtų pasinaudoti kažkokią bendrą metodologiją, nieko naujo, bet būtų tikrai labai gerai, jeigu naudotumėmės bendrą metodologiją ir tada galėtumėm um, apkaltinti kaltuosius ir juos sugėdinti, juos nubausti. Auditorumai dažnai nurodo kaltuosius, uh, galbūt dėl to pagerėjo ir skaičiai. Jeigu negresia jokia bausmė, tai tada visiškai aišku, kad valstybės narės ir toliau elgsis taip kaip likščiol. Kaip Jūs manote, kada mes galėsime naudotis bendra metodologija? Komisarė Zametski, Jūs paminėjote metinės ataskaitas, sakėte, kad jų nepakanka. Prieš mėnesį mes dalyvavome klausime, kur buvo įrodyta, kad tokių metinių ataskaitų poveikis yra nedidelis. Kada mes galime tikėtis, kad komisija darys didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad visos nacionalinės valdymo deklaracijos būtų pasirašytos. Niderlandai yra puikus pavyzdys. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kaip jūs manote, kada tai galės įvykti. Komisaras komisarė Zametski, kaip Jūs manote, galbūt būtų galima atlikti bandymą, pilotinį testą kokiam nors regione, tarkim Vokietijos regione, ir ten pasinaudoti tą bendrą metodologiją, bendradarbiaujant kartu su vietinėmis institucijomis ir pasižiūrėti, kaip sektusi. Aš norėčiau pasiūlyti Zarland e, federacinę žemę. Tai nedidelė žemė labai tiktų e, testui. Vienas milijonas gyventojų. Nemažai lėšų gaunama iš komisaro Zametski šefuojamos ryties. Na ir dar, taigi tas regionas kuo puikiausiai tiktų. Na ir dabar komisarui Špidlai skirtas klausimas. Nemažai problemų, mažai problemų sukėlė Švedija, na, o Belgijoje problemų buvo. Uh, Tarkim, Valonijos regione kilo problemų dėl vieno projekto, kurį jūs globojate. Kaip jūs ketinate spręsti tą problemą, ką daro komisijos tarnybos, tikrindamas, ar projekto lėšos buvo teisingai panaudotos. Galbūt jūs galėtumėte plačiau paaiškinti tą konkretų Valonijos projekto pavyzdį, prašom. Well, um, the... Na, manau, jog siūlymas taikyti bendrą metodologiją arba labiau palyginimą metodologiją yra visai įdomus ir mes esame pasirengę dirbti kartu su audito rūmais tam, kad tos dvi sistemos kiek, taptų kiek įmanoma panašesnės arba netgi, kad būtų suvienodintos. Ypač norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir išreikšti viltį, jog bus galimybė įtraukti ir audito rūmus į mūsų numatomą projektą, kuris bus vykdomas kitais metais. Tai yra, mes atliksime bandymą e, skirtą išlaidoms 2007-2013 metų laikotarpiui, kad išsitikintume, ar tas įdėktas mechanizmas pasiteisins ar ne. Mes tikimės, kad jis pasiteisins, bet mes mielai, e, mes pasidžiaugtumėme, jeigu auditorumai nuspręstų dalyvauti šiame projekte. Kalbant apie galimybę garsiai pasakyti, kas netinkamai leido lėšas, vertinti kaltuosius, tai tam tikrų mastų toks dalykas jau daromas. Aš minėjau keletą valstybių, keletą regionų savo pasisakymę, viešai tą padariau. Aš nieko prieš, kad tokia informacija būtų skleidžiama plačiai. Manau, kad tai visai tinkamas dalykas. Galiausiai norėčiau patikinti komiteto narius, kad generalinės politikos, direk... atsiprašau, regioninės politikos direktoratas tikrai dėjo daug pastangų, kad valstybės narės tobulintų kontrolės sistemas. Mūsų direktoratas yra surengęs nemažai mokymų skirtų e, va, institucijoms, e, kurios užsima fondų valdymu. Mes rengėme daug gairių, parengėme daug gairių, taip pat aktualios informacijos, kurios tikslas padėti geriau suprasti taisyklės ir procedūras, padėti tai suprasti skirtingo lygmens institucijoms valstybėse narėse. Ir tokie mokymai, visa ši veikla ir toliau bus tesiama tam, kad informacija apie pažangėją praktiką, kur yra prieinama visiems, būtų skleidžiama. Kalbu ir apie tinkamą fondų valdymą. Komisarė Špidlė, vėl intervenė lei. Komisarė Špidlė, jūs norėtumėte atsakyti. Čia zminėjote se o projektų ANO. E, jūs minėjote vieną projektą. Noriu pasakyti štai ką. Kiekybiškai įvertinamos klaidos, kurias nustato audito rūmai, Europo, Europos socialinio fondo srityje sudarė 170, 170 tūkstančių eurų, eurų. Didžiausia dalis tų klaidų buvo aptikta Belgijos regione. E, jų, jos dydis sudarė 88 tūkstančius eurų. Ir svarbiausias netitikimas yra tai, kad lėšas buvo panaudotos ne europinėms projektams. Nustatę šią klaidą, mes pradėjome tyrimą draugę su Belgija. Ir prieš keletą metų ši klaida buvo ištaisyta ir to atvejo tyrimas užbaigtas. Ir tai reiškia, kad 88 tūkstančiai eurų buvo susigražinti E, atvejo nagrinėjimas užbaigtas ir pinigai nebuvo prarasti. Tai buvo klaida sistemoje. Ir būtent todėl mes surengėme mokymus Belgijos pareigūnams tam, kad būtų išvengta tokių klaidų ateityje. Ačiū. Ačiū, prašau. Dank u wel, voorzitter. Um... Ačiū, pirmininkė. Mano šalyje Niderlanduose parama Europai ar, ar parama iš Europos yra gana retas dalykas. Ir aišku, kai pažiūrime į sanglaudos fondo skaičius, suprantame, kad ta parama dar sumažės. Noriu paklausti komisijos narių. Štai ko. Ar visada tos pačios valstybės narės daro klaidas, tas pačias klaidas. Ar nėra galimybės daryti daugiau spaudimo valstybėms narėms, kad jos nustotų kartoti tas klaidas? Noriu paklausti komisaro, ar komisarų kokios galimybės egzistuoja, kokios priemonės yra jų rankose daryti spaudimą valstybėms narėms. Taip pat noriu paklausti apie paramą ir apie tai, kaip, e, kaip nustatomas fondų tikslingumas. Mes kalbame apie fondų teisėtumą. Ar galite ką nors papasakoti apie sanglaudos e, politikos tikslus ir ar, ar, ar siekiama tos politikos tikslų panaudojant sanglaudos fondo lėšas? As the first question, that is Atsakydamas į pirmąją klausimą, ar yra galimybė daryti daugiau spaudimo valstybėms narėms ir pasinduoti papildomomis priemonėmis, užtikrinant didesnę discipliną. Noriu pasakyti, kad čia mūsų saisto finansinis reglamentas ir mes negalime elgtis taip, kitaip nei numatyta pagal teisinį pagrindą. Mes negalime suspenduoti mokėjimų jeigu neturime, jei nėra kažkokio tai labai konkretaus pagrindo, apčiuopiamo pagrindo nutraukti mokėjimus. Mokėjimų srautai vyksta, mokėjimai nutraukiami tik tais atvejais, jeigu yra kažkokių tai konkrečių įrodymų, kad reikia juos nutraukti. Ir, kaip jau sakiau, mes turime uh, elgtis taip, kaip numatyta finansinėme reglamente, o galimybė daryti papildomą spaudimą yra, na, ne tai, ką mes, na, nėra įprastinis elgesys. Kalbant apie veiksmingumą, apie lėšų panaudojimo našumą, tai yra aktualus klausimas. Bet tai nesusiję su e, fondo lėšų panaudojimo teisėtumu ir tvarkingumu. Mm, komisija rengia fondo lėšų panaudojimo įvertinimo, įvertinimus kitą konferenciją. Ta konferencija yra rengiama kas keletą metų. Jos tikslas užtikrinti našesnį lėšų naudojimą skirtingose regionuose, skirtingose valstybėse narėse. Tačiau, kad pasiektume našesnį lėšų naudojimą, turime sukaupti daugiau informacijos apie tai, kaip, tas, kaip viskas funkcionuoja ir kaip pasiekti mūsų tikslų. Turime formuluoti politiką, kuri būtų orientuota į, į konkrečią veiklą ir turime suformuoluoti tikslus taip, kad būtų juos galima kiekybiškai įvertinti. Ir per paskutinius savo per paskutinius mėnesius ir savo, paskutinę savo darbo savaitės, aš toliau darysiu pastangas, kad kuriama politika būtų labiau orientuota į rezultatus ir į tam tikrą įvertinamą veiklą, kad tai būtų galima įvertinti, ar fondų lėšos panaudojamos našiai. Bet bendrais bruožais aš sutinku su mintimi, kad turėtume geriau žinoti, kokiu mastu įvykdomi kel, keliami politiniai tikslai. Grazie. Onorevole Audi. Prašau. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti abiems komisarams už pateiktus paaiškinimus Ir remiantis pono Kalas, Kalaso pasisakymo, atrodo, kad viskas eina tinkama kryptimi. Norėčiau pas, taip pat padėkoti audito rūmams už puikią ataskaitą, nes tai yra pagrindas mm, geram toli, tolimesniam darbui. Visų pirma, reikia akcentuoti, kad nekalbame apie sukčiavimus komisarai pateikė atsakymus ir tikrai sukčiavimų neaptikta, pasitaikė tik klaidų, kai audito rūmai konstatuoja, kad klaidos daromos dėl to, kad reglamentai yra sudėtingi ir komisija atsako 137 pastraipoje, kad tai yra įstatymų leidėjo kaltė. Norėčiau pasakyti štai ką komisija irgi atsakinga už tai, kad parengiami tokie sudėtingi teisės aktai. Mes tu, visi turime dirbti daugia ir turime suvokti, kad turime nustoti kaltinti vieni kitus ir tiesiog turime suvokti, kad reikėtų nustoti kurti sudėtingas sistemas. Piliečiams tai atsibodo. ir anot nuomonių tyrimo institutų ES būtent dėl to tampa tokia nepopuliari. Dabar dėl 11 procentų e, paklaidos lygio, klaidų lygio. Aš nesuprantu, ar čia kalbame apie prarastas lėšas, ar čia kalbame apie klaidas. Ar komisija galėtų paaiškinti, apie ką čia kalbama? Ar 11 procentų lėšų. Mm, prarasta. Yra kalbame tam tikrą sumą. Ar čia kalbame apie klaidas? Reiktų išsiaiškinti šitai. Jeigu prisiminsime audito rūmų pasisakymą, e, išvadas at, man, aš darau išvadą, kad kalbame apie lėšas, kurios buvo prarastos. Gal auditorumo atstovai galėtų pasisakyti, Ar galėtumėme gauti ataskaitą apie visą 2006 e, metų laikotarpį, kur atsispindėtų, kiek lėšų buvo prarasta, atsižvelgiant į visus atitaisimus, kuriuos padarė komisija ir valstybės narės. Jeigu kalbame apie metinės ataskaitas, žinau, kad rūmai pagal sutartis privalo renkti metinės ataskaitas, bet gal galime parengti daugia metį uh, daug, daugiametę ataskaitą ir įvertinti, kokio dydžio suma prarasta, išvaistyta. Toliau apie kalbant apie Europos socialinį fondą, aš neturiu jokių ypatingų pastebėjimų. Komisarų Špidlai, klaidų čia nedaug, remiantis patiktais duomenimis, o auditorumams noriu pasakyti štai, kad rengdami nuomonę apie šio fondo išlaidas, kuomet sakote, kad e, pasitaikė daug klaidų, tikriausiai reikėtų pažymėti išskyrus socialinį fondą. Pavyzdžiui, rengdami ataskaitą apie žemės ūkį, jūs paminėjote, kad buvo klaidų išskyrus kaimo plėtros fondą. Ta pati tikriausiai reikėjo padaryti rengiant ataskaitą apie socialinį, apie sanglaudos fondą, parašant, kad buvo klaidų išskyrus socialinėme fonde ir pasitaiko nuolatinių klaidų, labai nedidelių klaidų arba būna labai stambaus masto, nedaug klaidų. Vėl grįžtu prie 11 procentų. Ar tai. Ar kalbame apie 8, 9, 11 arba nu, ar 0,5, 0,6 procentus. Jeigu kalbame apie tinkamumą, apie klaidas susijęsius su kriterijų tenkinimu, tai galbūt valstybėse narėse atitinkamos institucijos parengė tokius reikalavimus, pagal kuriuos projektai, kurie neturėtų būti priimtini, gauna finansavimą. Ir kai pasitaiko atvejai, kuomet yra labai daug klaidų kažkur tai. Uh, kaip išanalizuoti tokią informaciją, kaip suvokti iš, to, iš tos ataskaitos, kurią gauname, kaip viskas yra. Um, on the complexity of, um, of the management and, the, uh, and control rules. Dėl sąskaitų valdymo ir kontrolės taisyklių. tos taisyklės iš tikrųjų metams bėgant pasidarė sudėtingos. Buvo stengtasi, kad reglamentai būtų kiek įmanoma tikslesni. Na, bet mūsų sukaupta patirtis rodo, kad jeigu yra daug taisyklių, tai nereiškia, kad mes nedarysime klaidų. Dėl to per pastaruosius keletą mėnesių mes tengiame supaprastinti taisyklės. Taip pat e, atsižvelgdami į ekonominę ir finansinę krizę. Komisija patvirtino du pasiūlymus dėl taisyklių supaprastinimo. Turiuomenį taisyklę struktūriniams fondams. Vienas pasiūlymas jau įsigaliojo, kitas pasiūlymas dar aptarinėjamas Europos parlamentu šiuo metu. Abiejose šiuose pasiūlymuose Vienas iš tikslų buvo supaprastinti taisyklės ir procedūras skirtas struktūrinių fondų valdymui. Dėl klaidų padarytų nuo 2000 iki 2006 metų vertinimo ataskaitos. Aš manau, kad tokia ataskaita būtų išties itin vertingas dokumentas. Komisijos tarnybos mielai bendradarbiautų, rengdamos tokią ataskaitą. Mes manome, kad tokia ataskaita labai praverstų, kai būtų pabaigtos visos programos. Be abejo, mes esame pasirengę bendradarbiauti su auditorumais, rengdami šią ataskaitą. Dėl klaidų skaičiaus ir 11 procentų reikšmės. Aš jau bandžiau paaiškinti, kokia yra mano pozicija šiuo klausimu. Manau, kad vienintelė galimybė, kaip galime pasiekti šiokios tokios pažangos, tai yra galimybę kreiptis į auditorumus ir paaiškinti, kokie buvo naudoti, kokia buvo naudota metodologija, kaip e, būtent buvo nustatyta tokia klaida. Labai ačiū, toliau komisaras Špėdla. Ačiū. Norėčiau paminėti keletą atvejų, keletą pavyzdžių ir jais pasinaudodamas atsakyti į klausimą, ar naudojantis to statistiniu metodu iš tikrųjų buvo prarasti kažkokie tai prarastos lėšos. Manau, kad viso laikotarpio metu nebuvo sukčiavimo, sukčiavimo atveju. Paminėjau Belgijos atveju ir sakiau, kad 88 tūkstančiai eurų niekur neprapuolė, jie buvo gražinti Europos biudžetą, taigi tie pinigai niekur nedingo. Noriu paminėti dar vieną atvejį. Tai buvo atvejis susijęs su Prancūzija ir finansavimu iš ESF fondo iš socialinio fondo. 73 tūkstančiai eurų dėl padarytų klaidų arba galbūt dėl įvairių koncepcijų naudotų informacinėse sistemose. Buvo teis, neteisingai uh, užskaitytas bendras finansavimas. Vėliau automatiškai ta klaida buvo ištaisyta. Taigi vėlgi ir šiuo atveju lėšos nebuvo prarastos, tačiau auditorumai tai užskaitė kaip klaidą. Taigi klaida įvyko, bet lėšos nebuvo prarastos. Mes negalime sakyti, kad niekada lėšos nėra prarandamos. Vis dėlto aš manau, kad reikėtų palūkėti vertinimų pabaigos. Na, o dabar keletą žodžių apie pasiūlymą atskirti Europos socialinį fondą. Aš manau, kad tai yra visiškai pateisinamas pasiūlymas. Struktūriniai fondai yra naudojami vairiais tikslais, lėšų gavėjai skirtingi. Man pasiūlymas pasirodė visiškai logiškas, na, bet šiuo metu aš negalėčiau Jums pateikti konkretesnio atsakymo Jūsų klausimą. Dėl supaprastinimo taip. Jeigu yra kuriamas naujos sistemos, Visą laiką reikia įvertinti, ar tos sistemos bus praktiškai gyvendinamos nuo pat pirmos dienos. Tos sistemos neturėtų būti pernelik sudėtingos. Vis dėlto aš manyčiau, kad siekiant viską supaprastinti, bent jau likščiol siekiant viską supaprastinti, fiksuotų sumų opcija einamosiose sąskaitose reikštų tam tikrą supaprastinimą. Tai pasiteisintų trim, keturi, trim iš keturių atvejų. Trys iš keturių klaidų nebūtų įvykusios, jeigu būtų naudojama fiksuoto dydžio sistema. Dar vienas klausimas dėl veiksmingumo. Aš manau, kad veiksmingumas ir efektyvumas taip pat galėtų būti vertinami naudojant įvairius metodus. Vis dėlto manyčiau, kad šis klausimas nusipelno didesnio mūsų dėmesio. Manau, kad tikrai reikėtų labai gerai apsvarstyti naudojamą metodologiją, nes pati metodologija yra irgi tikrai sudėtinga, jeigu ji yra veiksminga. Labai ačiū. Auditorumų atstovė, prašom. Pirmininkė, ačiū, kad suteikite man žodį. Aš norėčiau sureaguoti į kai kurios dalykus, apie kuriuos kalbėjo parlamento nariai. E, pirmiausia, dėl to, ką e, audit, kaip auditavo, e, kaip dirbo teismas, mes taikėme atitinkamą uh, E, modelį, bet aš negaliu pasakyti, kad mes projektus patikrinsime visą panašiai e, taip, kaip kad e, dirbame atlikdami metinį auditą dėl patikinimo deklaracijos. Dabar dėl 11 procentų. Kaip mes juos nustatėme? 24,8 8 milijardai eurų suma projektų ir mes pasižiūrėjome visus 140 projektų ir paskui pasižiūrėjome, kiek yra klaidų, jas perkeliame į visą biudžetinę erdvę ir mes galvojame, kad pagal mūsų metodologiją galime gauti tam tikrą vaizdą sanglaudos srityje ir per pastaršius trejata metų panašiai buvo nustatyta klaidos ir mes e, žiūrėjome projektus e, ir sistemas 2006 metų programavimo laikotarpį. Dabar Europos regionės plėtros fondas ir socialinis fondas. Aš norėčiau pasakyti, kad nuo praeitų metų pokyčių nėra. Pernai uh, socialinėme fonde padėtis nebuvo geresnė negu regionės plėtros fonde ir jeigu mes pamatysime aiškę tendenciją, galbūt labiau įsigilinsime į šį klausimą. Bet be mūsų imties 180 kitaip būtų galbūt dirbti neteisinga. Ir Mes e, galvojame apie valdymo modelį abiems fondams ir jisai yra gana panašus. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dabar Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat padėkoti komisarams e, ir auditorumo atstovams už puikų bendradarbiavimą. Abiems komisijos nariams norėčiau pateikti klausimą. Jų funkcijos papildo vieną kitą. struktūriniai fondai dabar uždaryti, tai ar lieka kažkas iš laikotarpio prieš 2000 metus mes tada neįvardėjome visų e, blogai e, besielgiančių, bet dirbančių, nes tuo metu atrodo problemos buvo gana įspūdingos, taigi aš norėčiau paklausti jūsų, kas padaryta ir kaip galima detaliau norėčiau išgirsti apie būsį laikotarpį. Ir taip pat buvo kalbama labai aiškiai, klausime apie Ispaniją, vieną atvejį praeitie. Žinome, kad buvo žemės drebėjimas, mes paskui pagerdame padėtį ir tikimės, kad viskas vyksta kitaip. Aš norėčiau jūsų sužinoti, koks kelias į praeitį yra, kitaip tariant. Dar vienas dalykas. komisarui Zemetskijui. Jisai kadencijos pabaigoje tik tai pradėjo įti pareigas ir norėčiau jam padėkoti už tai, kad e, pateikė atsakymus savo šiam komitetui. E, jo buvo paprašyta pateikti pavyzdžių laikotarpiui prieš mūsų aptariamai laikotarpį, tai yra iki 2000 metų ir jis paminėjo tris pietinės valstybės, bet pamiršo jungtinę karalystę. Galiu suprasti tą, bet norėčiau dar kartą priminti, kad skaičiai, kurie yra pateikti, gali ne visuomet būti aiškus. Aš jau prieš penkerius metus to klausiu, taigi dar kartą, bet paskutinį kartą noriu paklausti, kai tai skaičiais dėl fondų Aš esu šiaip jau e, viena iš pirmųjų, kurie pareikalaus, kad mano šalis darytų viską taip, kaip reikia daryti, bet ne viskas yra aišku, kai girdime, kad kai kurios šalis e, kur atsiranda šimtai milijonų, kaip kad mano šalyje, ir ten tose šalise iškyla didžiulės problemos, o yra e, kitų šalių, kaip kad jungtinė karalystė, e, kurioje, kur sakoma, padėtis yra daug geresnė. Bet aš noriu pasakyti, kad lėšos, kai Yra pateiktos tam tikros lentelės, aš pati atlikau tam tikrus paskaičiavimus. Aš dėkoju ponui Špidlai už paskutinę lentelę, bet ta paskutinė lentelė siekia tik šeštuosius metus ir ten nėra sanglaudos fondo. Galutinė suma, aišku, bus daug didesnė ir aš tikiuosi, kad kitais metais ir labai to prašau, kad mes galėtume gauti palygintinas lentelės, kad galėtume atlikti palyginimus ir pamatytume, kaip atrodo kiekviena šalis. Ispanija 100 milijonų. Ir jeigu palyginsime ją su šalimis, kurios val, tvarkosi su 50 milijonų, tai galbūt pamatytume kai ką įdomaus. kai kur matau 17 milijonų. 17 tūkstančių milijonų ir iš tikrųjų norėtume išsiaiškinti, ką tai reiškia, nes piliečiams tai taip pat nėra aišku ir aš noriu galvoti, kad mes einame teisingą linkme. E, Audito rūmų ataskaita sukėlė daug euroskeptinio sentimento bet noriu paprašyti, kad būtų pateiktos ateitie visos detalės ir lentelės, nes kitaip kyla nesu, nesusipratimų, mes negalime palyginti ir suprasti visko nes šiaurės šalyse irgi panašus tie procentai kaip ir pietų valstybėse. As, as, as to the, um, financial corrections related to the... Dėl finansinių korekcijų 94-99 metams. Mes priėmėme beveik visus sprendimus dėl to laiko tarpio, nors dar kai kas liko ir per ateinančius porą mėnesių viską užbaigsime, tačiau yra viena išlyga. Dar valstybės narės kvestionuoja kai kuriuos sprendimus. Šiuo metu uh, tai nagrinėjama teisingumo teisme ir kai kas gali užtrukti ilgiau, norint uh, užbaigti šių klausimų sprendimą. Dėl duomenų tikslumo, kurie pateikti lentelėje mūsų atsiustoje komitetui, aš norėčiau pažymėti, kad aš nepaminėjau Junktinės karalystės ne, netyčia. Aš pasitelkiau vieną kriterijų ir paminėjau tris šalis dėl to, kad tos trys šalis tam tikrą prasme išsiskiria dėl korekcijų masto, o Junktinė karalystė yra iš tikrųjų ketvirta. Tačiau yra skirtumas tarp pirmų trijų valstybių, kurias aš paminėjau - Ispanijos, Italijos ir Graikijos. Ir tarp ketvirtos šalies - Junktinės karalystės. Taigi atotrukis yra gana didelis. Ir noriu pasakyti, kad ateityje mes jums pateiksime tikslesnių duomenų, kurie parodytų ne tik tai finansinės korekcijas, bet ir normą. Tai yra norma susijusia su e, išmokomis skirtomis atskirai valstybei kad e, būtų galima pasižiūrėti, koks yra svoris tų korekcijų lyginant su skirta suma. Ir mes kitą kartą tą padarysime. Komisarus Pidila, prego. Prašom žodis komisijos nariu Špidlė. Dėkuoju. Pirmasis mano atsakymas bus į klausimą dėl to, ar mes jau viską baigėme dėl 94-99 metų programavimo laikotarpio. Galiu pasakyti, kad maždaug 94 procentai visų programų jau yra uždarytas. Tai yra e, 1159 ir dar liko 73 programos. E, yra įvairių priežasčių, dėl ko dar neįspręsta viskas. Tai yra e, teismo e, procesai, yra tam tikri terminai, kurie gali labai nusitęsti. Taigi užtruks tam tikro laiko, kol mes viską išspręsime. Dabar dėl Ispanijos. Noriu pasakyti, kad Olafas 2003 metais e, tyrė Ispanijos atvejį ir tyrimas baigtas ketvirtaisiais metais. 2002 metais spauda apie tai rašė ir paskui vėl šis klausimas iškylo šių metų lapkričio 9 dieną. E, formuluotė buvo lygiai tokia pati Taigi tikriausiai žurnalistai panaudojo sen, senus duomenis, seną duomenų bazę. E, ši byla ar šis atvejis buvo gana e, žinomi ir komisija įkūrė specialią tyrimo grupę ir iš esmės tyrė šį atvejį. Mums pavyko e, pasiekti bendrą susitarimą su Ispanija, ir sutarime, sutarime buvo numatyta, kad 105 milijonai e, tai yra suma, kurią reikia ištaisyti ir taip pat, kad bus e, užblokuota 3 milijonai eurų ir kad vyriausybė Ispanijos imsis tam tikrų veiksmų. Korekcijos buvo atliktos 2004-2005 metais, taigi dėl šios dalies viskas jau yra aišku, viskas baigta. Nauja sistema e, finansavimo e, buvo įdėkta po to ir paskui buvo apmokytas personalas, o 2004 metais programa, kuri, kaip aš jau sakiau, yra gana reikšminga. E, buvo nustatyta, kad programoje yra labai daug klaidų ir vėl buvo atliktas naujas auditas, užimtumo generalinis direktoratas jį atliko. Taip pat daug dėmesio buvo skirta programai, e, kurią prižiūrėjo e, Ispanijos auditoriai. Ir aš galiu pasakyti, kad dabar mes e, kontroliuojame viską, kas vyksta toje programoje ir labai atidžiai viską žiūrime. Aš pats galiu pasakyti, kad mes pakankamai atidžiai į šį atvejį žiūrime ir atskirime siekime atskaitingumo ir taip pat e, Ispanijos valdžia bendradarbiauja su mumis šioje srityje. Dėkuoju, ponė Greslė. Ačiū pirmininkė, turiu pripažinti, kad visa ši biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra tarsi priartėjo prie savo ribų. Mes visiškai neseniai gavome visus dokumentus, tik dalį jų spėjau perskaityti vakar, vakare 7 valandą tie dokumentai atėjo, man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu atsakymai būtų pateikiami likus bent 24 valandoms iki diskusijų, kad mes galėtumėm viską perskaityti ir kad galėtumėm dalyvauti diskusijoje. Aš norėčiau pateikti keturias pastabas abiems komisarams. Jūs sakėte, kad 4 procentai išlaidų sudaro socialinės išlaidos. Man atrodo, kad audito rūmų skaičiai skiriasi. Man įdomu būtų sužinoti, kaip komisarai vertina audito rūmų vertinimą dėl socialinių fondų. Uh, Buvo patikti keli pavyzdžiai ir man kyla įtarimas, kad nekažin ką mes galime gauti iš tų pavyzdžių. Aš apgailestauju, kad buvo pasirinkti būtent tokie pavyzdžiai, jie nėra iškalbingi. Taigi toks buvo pirmas pastebėjimas, toliau klausimas apie Graikiją. Spaudoje dažnai skaitome, kad Graikija yra labai kūrybinga, teikdama statistinius duomenis Būtų įdomu sužinoti, ką komisija ketina daryti dėl regioninių fondų ESF, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad Graikijos pateikti statistiniai duomenys yra teisingi. Man atrodo, kad ekonomikos ir valiutų komisarui pateikti statistiniai duomenys nėra teisingi. Trečias klausimas dėl Ispanijos ir ataskaitos apie sanglaudos fondą. 105 procentai perkamosios galios ES lygių yra Ispanijoje, taigi Ispanija nebėra tokia šalis, kuri turėtų gauti finansavimą iš sanglaudos fondų. Jeigu Ispanijai pinigų nebereikia, galbūt tuos pinigus reikėtų suteikti tiems, kam jų labiau reikia. Galbūt reikėtų lėšas tinkamiau, tinkamiau paskirstyti. Na ir dar vienas klausimas dėl informavimo apie netitikimus. Kaip turėtų būti informuojama? Kokių veiksmų ėmėsi komisija, kad būtų veiksmingiau informuojama apie užfiksuotus netitikimus. Galbūt komisija nenori, kad situacija pagerėtų, o jeigu nori, tai ką jūs konkrečiai padarėte, kad situacija pasikeistų? Kolega Musota, kuris jau nebedirba Europos parlamente, pateikė nuomonę savo iniciatyvą ir toje nuomonėje uh, E, parlamentas reikalavo sutarties pažydimo procedūros prieš Ispaniją ar Vokietiją. Na ir noriu pateikti ketvirtą komentarą. General, generalinio direktoriaus ataskaitoje 42 puslapyje yra statistiniai duomenys apie 2008 metų finansinius pakoregavimus. Finansiniai e, fond, struktūriniai fondai, sanglaudos fondai. Ten yra paminėtos naujusios valstybės narės, taip pat ir Airija, bet nėra nurodyti konkretus skaičiai. Ar kažkaip ketinama papildyti informaciją tame puslapyje ar ne? Man atrodo, kad ten tiesiog nepaminėtos kai kurios šalis. Mane ypač domintų Airijos atvejis, nes Airija iki 2003 metų gaudavo labai daug lėšų iš sanglaudos fondų. Generalinio direktoriaus ataskaitoje tūksta, duomenų apie kontrolės sistemas Bulgarijoje, galbūt tos kontrolės sistemos likščiau dar nepatvirtintos, galbūt nėra rezervų. Mane domintų, kada bus patvirtintos tos sistemos ir kada Bulgarija jau galės pradėti gauti mokėjimus. Ačiū. Um, as, as to the uh, question on the reliability. Atsakant jūsų klausimą dėl statistinių duomenų iš valstybių narių patikimumo, turėtumėme nepamiršti, kad šiuo atveju duomenys, tie duomenys, kuriuos analizuoja komisija, komisijos audito tarnybos bei audito rūmai, yra kitokie nei tie duomenys, kuriuos analizuoja komisijos ekonominės ir finansinės tarnybos. Ir aš, nors, nors aš žinau apie tą problemą, tai yra kai kurių valstybių narių teikiamus statistinius duomenis, šiuo atveju mes kalbame apie skirtingus duomenis. Regioninėje politikos rytyje mes na, užsimame sandoriais vykdome, darome mokėjimus ir tai yra kitokie duomenys, nei tie duomenys, kuriuos renka valstybių narių statistikos departamentai. Taigi mes domimės kitais dalykais, kita informacija. Ir jei mes, mums neiškyla abejonių, jei mes neaptinkame klaidų, mes negalime abejoti mums valstybių narių teikiamų statistinių duomenų patikimumu kalbant apie auditus, apie auditą, kuris yra vykdomas, jo tikslas yra išsiaiškinti klaidas ir jei aptinkamos klaidos, tuomet tos klaidos taisomos, jas taiso arba valstybės narės, arba komisija. Antras klausimas. Ar kai kuriais atvejais kai klaidos kartojasi, nėra mechanizmų, kurių pagalba būtų galima sumažinti finansavimą toms šalims. Norėčiau pabrėžti, jog dviem atvejais, ir jūs minėjote vieną iš jų, Ispaniją, yra jau numatytas laipsniškas e, sustabdymo mechanizmas – ir du paramos gavėjai gaus vis mažėjančią paramą iš ES biudžeto iki 2010 pabaigos. Kalbu apie įsipareigojimus. Apie Airiją aš nežinau, sako kalbėtojas. Turėtum, turėsime patikrinti šią informaciją ir išsiaiškinti, kodėl duomenys apie Airiją čia nepateikti. Toliau Bulgarija. Bulgarijoje vis dar išlieka atitikties ir vertinimo problema. Daug programų, kur, kurios buvo tikrintos, daugeliu atveju Bulgarijos institucijų pateiktas ataskaitas mūsų tarnybos atmetė o tuo tarpu šalies vyriausybė pasikeitė, yra nauja vyriausybė Bulgarijoje, mes palaikome glaudžius ryšius su ta vyriausybė ir atrodo, kad įvyko nemažai institucinių pokyčių, taip pat pokyčių administracijoje po naujos vyriausybės ateimo į valdžią. Ir galiu Jūs informuoti, jog kiek aš žinau ir remiuosi čia savo vertinimais. Bulgarijos vyriausybė imasi priemonių, kurios nemažai žada. Ir dėgiamos priemonės reiškia, kad suvokiama, jog reikia tinkamo kontrolės sistemų. Ir komisijos tarnybos stebi šiuos žingsnius, palaiko e, tas e, reformas ir tikimės tolesnės pažangos per ateinančius kelis mėnesius. Bet tai yra, aš dalinuosi pastebėjimais. Tai dar nėra tiksliai patvirtinta situacija. Ačiū, komisaras Špidla, ar norėtumėt ką nors pasakyti? První otázka, které bych se chtěl dotknout, je e, takzvaný minidas. Který... Norėčiau visų pirma pakalbėti apie mini E, DASA, tai yra mini sąskaitų patikim, patikinimo pareiškimą. Ir e, noriu pasakyti, kad tai buvo įdomi studija, įdomus projektas. Jis mums padėjo pas, padaryti labai konkrečias išvadas. Tai kad, tai yra, kad naujos taisyklės e, leido pasiekti pažangos, kai ką patobulinti. Bet taip pat turiu pasakyti, kad visos metodologijos turi savo ribas ir negaliu pasakyti, kad pasiekėme savo galutinio tikslo. Tai buvo įdomus bandymas, jis mums mm, patvirtino, kad mes einame teisingų kelių, tačiau manau, kad būtų dar per anksti bandyti daryti tolesnės išvadas. Dėl Graikijos. audito rūmai rengdami pačią naujausią ataskaitą, neaptiko jokių klaidų Graikijos atveju. Taigi, pagal paskutinę atlik, atliktą, patiktą audito ataskaitą, Graikija pasirodė geriausiai. O Bulgarija laikotarpiu iki 2006 metų, e, Bulgarija negavo jokių lėšų iš fondų ir būtent todėl nėra sąskaitų patikinimo pareiškimo. O naujojų laikotarpių toks pareiškimas dar nepateiktas. Ir galima laikyti, kad Bulgarija dar nepaaiškino, kaip naudojosi lėšomis. Ačiū kolegos. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mūsų situacija kaip biudžeto kontrolės komiteto nėra pavydėtina. Mes esame atsakingi už tai, kad nuolat būtų tikrinama, ar teisingai ir prasmingai panaudotos mokesčių mokėtojų lėšos. Mes dažnai išgirstame pranešimą apie klaidas, kurios priverčia dažniau plakti mūsų širdis. Mes turime prisimti ir atsakomybę. Mes visi kuo puikiausiai suprantame, kokia didžiulė atsakomybė tenka ir valstybėms narėms valdant ES lėšas. Bendradarbiaudami su komisija mes turėtumėm e, daryti viską, kad situacija pagerėtų. Aš esu labai nepatenkinta situacija, kaip valstybės narės valdo naudoja Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Aš esu labai nepatenkintas situacija Vokietijos federacinėse žemėse, kur didžiulis vaidmuo tenka federacinių žemių vadovams. Aš manau, kad mums reikėtų pasikonsultuoti su komisija, kaip pagerinti situaciją ir padaryti, kad visi prisimtų savo atsakomybę. Aš manau, kad e, reikėtų vadovautis komisijos veiksmų planu. Kai kurios valstybės narės dar nepateikė duomenų už programavimo laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų. Tas valstybės narės turėtų prisimti savo atsakomybę. Ką komisija ketina daryti? Man, mano klausimas komisijai būtų toks, ko komisija nepadarė, kad sumažėtų klaidų skaičius ir kad valstybės narės atitinkamai prisimtų savo atsakomybę. Ačiū. Well, as, as uh, has... Kaip jau minėjau, komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų ir žengė įvairius žingsnius uh, siekdama suteikti žinių valstybėms narėms, padėti joms geriau įsisavinti procedūras, kurios turi būti taikomos, kad struktūrinių fondų lėšos būtų e, naudojamos tvarkingai ir teisėtai. Jau minėjau, kad komisija teikia įvairiausios rūšės mokymus, informaciją valstybių narių darbuotojams, žmonėms, dirbantiems įstaigose, kurios e, užsima fondų valdymu. Taip pat netiesiogiai ir naudos gavėjams, skalbdami įvair... E, spausindama įvairius leidinius, taip pat savo portalę, skleisdama informaciją įvairiomis temomis. Ir vienas svarbiausių žingsnių šią kryptimį buvo tai, kad mes parengėme naujas gairias valstybėms narėms, paremtas metinėmis ataskaitomis. Ir taip bandome gerinti situaciją. Daugeliu atveju tos metinės suvestinės patvirtina, uh, kad valstybėms narėms pavyko sėkmingai pasinaudoti papildomą komisijos teikiamą paramą. Taip pat reikia pasakyti, kad indiv... situacija tarp valstybėse narėse skirtingose skiriasi. Kai kuriuose valstybėse rodikliai labai geri, kitose um, na, prastesni. Komisija tikisi užbaigti veiksmų planą iki šių metų pabaigos ir apie tai atsiskaityti parlamente kitų metų vasario mėnesį. Bet kalbant apie rezultatus, kurių pasiekta ir bandant jos pailustruoti konkrečiais skaičiais arba įvertinti konkretų poveikį, tai tai bus matoma tik 2010-aisiais kai išlaidos, kurias išnagrinės audito rūmai ir komisija, bus pateiktos galutinės išvados ir viskas bus įvertinta remiantis e, ta, ta, tais metodais, kurie yra taikomi dabar. Ponas Piper, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pateikti pastabą ponui Špidlai. Jeigu socialiniai fondai būtų atskirti nuo struktūrinių fondų, buvo sakyta, kad situacija pagerėtų, bet aš manau atvirkščiai. Jeigu socialinė politika taptų atskira ES sektorinė politika, tai reikštų, kad nebūtų tinkamų kontrolės mechanizmų, juos visų pirma reikėtų sukurti. Ir aš manau, kad daugelis Europos parlamento narių laikosi kitokios pozicijos, negu kad komisaras Špidla. Na, dabar norėčiau pateikti klausimą komisarui Zametski. Jūs minėjote 11 procentų. Kalbėjote apie įvairias valstybės narės. Ir turiu pasakyti, kad per pastaruosius metus kai kurios valstybės narės vėl ir vėl nusikalsta. Norėčiau pasitirauti, ar komisija ketina įvesti kokius nors dvišalius kontrolės mechanizmus, kurie būtų skirti konkrečiai valstybei nariai. Tai būtų kontrolės tikrinimo mechanizmai skirti konkrečiai šaliai. Negali Negalima toleruoti situacijos, kad nuo to kentėtų visos 27 valstybės narės, jeigu tik kelios valstybės narės nuolat nusikalsta. Būtų įdomu sužinoti, ką komisija mano šiuo klausimu. Ačiū. Uh, <clears throat> well, so far there has been no kol kas nesimta iš komisijos pusės jokių teisinių žingsnių E, pagal kuriuos skirtingos šalis būtų skirtingai traktuojamos. Bet dabar vyksta diskusijos dėl sanglaudos politikos ateities po 13 metų. Mes galvojame apie įvairius scenarius, pagal kuriuos viena vertus būtų galima taikyti skirtingą požiūrį, poziciją skirtingoms valstybėms narėms ir vienas iš diferenciacijos kriterijų galėtų būti e, valdymo, valdymo ir kontrolės teisingumas e, praeitįje. Pavyzdžiui, E, galime sudaryti tam tikrą pasitikėjimo kontraktą su valstybėmis narėmis, kurios gerai pasirodė šioje srityje ir tada joms būtų taikomas toks švelnesnis požiūris. Ar daugiau lankstumo jom būtų suteikta, kaip atlygis už tai, kad jos praeitie yra pasirodžiusios gerai. Kita vertus, mes apskritai galvojame, apie tai, kad e, didesnė diferenciacija kontrolės ir valdymo metodikoje galėtų būti taikoma, nes turime skirtingas situacijas susijusias su lėšų srautais. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime į e, skiriamų, skiriamas sumas, jų dydį ir administracijos dydį atitinkamose valstybėse narėse. Kai kur sanglaudos politika nevaidina svarbaus vaidmens e, didelėse kai kuriuose valstybėse, o yra kai kur mažos šalis turinčios mažą administracinį aparatą, bet te, jos gauna didelės sumas lėšų pagal sanglaudos politiką. Taigi egzistuoja keli parametrai, pavyzdžiui, administracijos e, dydis, kuris susijęs su šalies dydžiu ir kitas dalykas e, skiriamų lėšų dydis tai yra argumentas, kurį galima būtų pasitelkti, norint taikyti skirtingas valdymo ir kontrolės sistemas. Mes galvojame apie tai, bet tai yra e, klausimas, kurį reikės galutinai išspręsti, kai diskutuosime dėl uh, sanglaudos politikos ateities ir tai bus 11 metais. Dėkoju. Ponas Sonegar. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pateikti trumpą klausimą. Be abejo, aš labai džiaugiuosi girdėdamas, kad komisaras Zametski yra įstikinęs tuo, kad tie 11 procentų, kuriuos nuolat minime, atsirado dėl klaidos, o ne dėl sukčiavimų. Vis dėlto kyla toks klausimas. Ar kažkokį veiksmą vadinsime klaida arba neapsižiūrėjimu arba sukčiavimu, viskas priklauso nuo ketinimų, ar ta klaida buvo padaryta sąmoningai ar nesąmoningai. Ir aš norėčiau pasiteirauti, uh, kodėl jūs esate įsitikinę, kad negalima kalbėti apie sukčiavimo atvejus, o tik apie klaidą. Ar jūs remiatės ataskaitomis, kurias pateikia valstybės narės? Norėčiau, kad ir auditorumų atstovai pateiktų savo nuomonę. Galbūt uh, kartais tiesiog e, sunku nuspręsti, ar kažkoks tai netitikimas yra klaida ar sukčiavimas. Well, all, that... Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes e, žiūrime į audito rūmų išvadas, ten sakoma, kad nenustatyta klaidų ir mes džiaugiamės tuo. Uh, bet netgi žiūrėdami į tam tikras klaidas, kurios yra užfiksuotos, galime patvirtinti, kad e, kai kurios klaidos yra netyčinės, nesukčiavimo tikslais padarytos. Pavyzdžiui, pasitaiko klaidų viešųjų pirkimų procedūrose ar teikiant, numatant išlaidas, kurios šiaip net, neturėtų pakliūti į tinkamų išlaidų kategoriją. Tai yra netyčinės klaidos ir, ir tai reiškia, kad tai nėra sukčiavimas. Aš taip pat galvoju, kad audito rūmų atstovai galėtų paaiškinti, kodėl tai nepriskiriama sukčiavimui tokios klaidos. Ponas Olbricht. Pirmininkė, aš dėl to paties Kas iš tikrųjų įdomu biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūroje, ypač dėl aštuntųjų metų, yra tai, kad galbūt bus pateikta analizė, kuri parodys pokyčius tarp 2006 metų ir vėlesnio laikotarpio. Nes turime nepamiršti, kad 2006 metais galiojo kita procedūra, kitos priemonės ir mes ES vėliau jas nutarėme pakeisti, pavyzdžiui, atskirti e, kaimo plėtros fondą nuo sanglaudos politikos. Kitas dalykas - pakeisti metodą ir taikyti vieno fondo sistemą. Dar vienas dalykas - N plus 2 sanglaudos fondui buvo įvesta. Tai yra nemažai pokyčių ir e, dabar klausimas būtų toks, ar e, metodų pakeitimas atnešė kažkokių kitų pokyčių po šeštųjų metų. Mes taip pat daug čia kalbėjome apie tuos 11 procentų ir e, tikiuosi, kad pernelyg neįsijautrinsime dėl to. Mes nenorime parodyti, kad sanglaudos politika yra e, būtinai sukčiavimas bet tai klaidos, kurių geriausia reikėtų išvengti, būtų išvengti. Tačiau aš šiandien noriu paklausti dėl viešųjų pirkimų. Jeigu 11 procentų, didelė dalis iš to tiesiai susijęs su viešaisiais pirkimais, tai kyla klausimas, kas vyksta, kaip dėl tinkamumo kriterijų. Galbūt mes E, turime vienus e, tinkamumo principus Europos lygmenių, o kitus nacionalinių lygmenių. Ar tai nėra skirtumai tarptų dviejų dalykų? Taip pat, ar nėra taip, kad e, viešieji pirkimai yra problema visoje Europos Sąjungoje, o sanglaudos politika tą problemą paprasčiausiai atspinti? bet manau, kad viešiai pirkimai nėra tik sanglaudos politikos problema, tai yra bendra problema, nes turime pasiaiškinti, kas vyksta viešųjų pirkimų ir tinkamumo kriterijų sityje, kur pasitaiko klaidos, kokios yra problemos, ypač viešuosiuose pirkimuose, nes tai svarbu ateities analizai. Galbūt mes turėtume uh, galvoti apie e, tą problemą bendriau ir galbūt ateitie reikėtų kažką vienodinti. Gal reikėtų vienodinti taip pat taisyklės dėl tinkamumo kriterijų tokioms pat investicijoms, kur dabar yra taikomi e, skirtingi principai ES ir valstybėse narėse. Reikia pasakyti, kad e, galbūt sanglaudos politika mums leis geriau išanalizuoti viešuosius pirkimus. Ačiū. Aš manau, kad iš principo jums pritariu. Pasitaiko labai daug klaidų, kurios susidaro dėl to, kad nacionaliniai tinkamumo kriterijai ir tinkamo kriterijai, tai numatyti pagal sanglaudos politiką, skiriasi, dėl to atsiranda tiek daug klaidų. Taigi, galvojant apie tai, kad reikia sumažinti klaidų skaičių galima mm, sakyti, kad galbūt reikėtų suvienodinti nacionalinius ir bendruosius anglodos politikos tinkamumo principus. Man atrodo, kad tai būtų vertinga iš bet kokio požiūrio taško, taip be pažiūrėtume. Tai yra dalykas, apie kurį verta būtų gerai pagalvoti ir ypač iš sanglaudos politikos pozicijų. Grazie, norevole Kalfi. Dėkoju, dabar ponas Kalfi. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą komisarui Sametskiui. Jis yra atsakingas už laikotarpį, per kurį nebuvo komisijos narių. Tai gana įdomu. Taip pat buvo kalbama apie priemonės, kurių rezultatai paaiškės kitos komisijos kadencijos metu bus sakoma, kad imtasi daug priemonių, kad pagerėjo padėtis 2008 metais, tačiau nepamirškime, kad mes kalbame apie ataskaitą būtent 2008 metams. Ar galite, komisarė, pasakyti, kad 2008 metais komisija padarė viską, ką galėjo, kad e, panaudotų Europos fondų lėšas geriausių būdų? ypač e, struktūrinių fondų lėšas. Aš kiek žinau, per ankstesnį laikotarpį klaidų lygis buvo toks pat, e, bet buvo imtasi panašių priemonių, kurios davė panašių rezultatų. Antras mano klausimas yra susijęs su būsimais būsimų komisarų klausimais. Ar jūs galvojate, kad jūsų įpėdinis galės e, prisijimti tam tikrų įsipareigojimų dėl klaidų lygio ir projektų, dėl kurių pasitaiko klaidų, kaip matome iš dokumentų. Dar vienas klausimas audito rūmų atstovams. Ar audito rūmai gali labiau įsigilinti, kai tikrina ar ES lėšos naudojamos teisingai. Dėl pirmo klausimo. Galiu Jūs patikinti, kad komisija darė viską, ką galėjo, kad pagerintų padėtį 2008 metais. Mes matome tam tikrą inerciją pastebėjimuose, kuri atsiranda dėl to, kad 2008 metais dar neturėjome išlaidų pagal naują finansų perspektyvą. 2008 metais mes dar e, žiūrime į 2006 metų finansinę perspektyvą ir skirtingą valdymo ir kontrolės sistemą. Taigi susidaro tam tikras paradoksas, kad atsiranda stabilumas klaidų lygyje ir tai patvirtina tai, kad teigiami rezultatai bus pastebėti tik kai mes pradėsime analizuoti išlaidas pagal naująją finansinę perspektyvą. E, klausimas dėl mano įpėdinio, ar jis galės ar turėtų prisimti tam tikrus e, apčiuopiamus įsipareigojimus. Ta žmogus pats turės nuspręsti, bet aš galėčiau pasakyti, kad bet kam yra gana rizikinga prisimti uh, E, tokius apčiuopiamus įsipareigojimus, kadangi iki šiol mes nematėme, kokios yra, kokie yra praktiniai rezultatai. Aš galiu pasakyti, kad galbūt dešimtaisiais metais galėsime pasakyti, jog dėl to, kad išlaidų e, dalis pagal naują finansų perspektyvą e, bus beveik 100 procentų 2010 metais. Tada Kai pamatysime pirmosius rezultatus, naujasis e, komisijos narys ir atitinkamos tarnybos galės kalbėti apie tai, kokiu mastu viską galima dar patobulinti, e, sistemą taip pat pagernant. Tačiau nežinau, ar galima prisimti tam tikrus įsipareigojimus ir galvoti apie visišką sistemos pakeitimą. Reikės galbūt pakei, palaukti dabar bent jau vienerius metus, o gal net ir daugiau. Dėkoju. Dabar audito rūmų atstovams žodis ponas Kariga Koleido. Dar prieš tai. Ačiū pirmininkė. Vienas iš komisijos narių sakė, kad žurnalistai e, pasinaudojo kažkokią neteisingą informaciją ir paskui neteisingai pristatė viską žiniasklaidoje dėl to, kaip buvo naudojamos struktūrinių, lėš, struktūrinių fondų lėšos. Bet tie dalykai yra svarbus ir mes turime paklausti komisijos, ar jie bando pateikti duomenis kaip galima aikščiau, aiškiau ypač e, dėl lėšų sugražinimo ir finansinių korekcijų. Ar mes kalbame apie grinuosius nuostolius? Mes nesame regioninių reikalų komitetas ir dabar nebūtinai mums reikia galvoti apie fondų taisyklės, bet kai atliekamos e, finansinės korekcijos valstybėse narėse, tai atsiranda galimybė tas lėšas perskirtistyti jeigu komisija sako, kad jos neteisingai panaudotos ir tada jas galima panaudoti kitoms programoms. Taigi, e, grinieji realūs nuostoliai, kurie gali sudaryti sanglaudos fonduose, e, turbūt e, turėtų būti tiesiogiai tvarkomi komisijos ir Ispanija čia buvo paminėta keletą kartų, tai būtų svarbu jos atveju. Ispanija buvo gavusi daug kaip 60 milijardų eurų per ankstesnį laikotarpį ir grinasis nuostolis iš struktūrinių sanglaudos fondų per korekcijas, kurias pritaikė komisija, neviršyje 600 tūkstančių eurų. Tai yra tik vienas procentas. Tai nėra netgi prarastos lėšos, nes mes nekalbame apie sukčiavimą ar administracinius e, sunkumus. E, dėl ko būtų tos lėšos prarastos. Taigi tai tik vienas e, procentas, bet kaip aš sakiau, mes nesame regionių reikalų komitete ir e, galime galvoti apie tai, kaip e, naudojamos lėšos. Ir, kaip sakiau, buvo Ispanijai skirta 60 milijardų eurų ir tas lėšas panaudoti yra gana sudėtinga, sudėtingas dalykas. Tai yra daug desnė suma negu e, kitose valstybėse narėse ir mes turime e, galvoti apie e, pokyčius dabartinėme programavimo laikotarpėje 7-13 metais galbūt reikės atlikti dar daugiau korekcijų, bet aš jau sakiau anksčiau, kad mes neturime iškios lentelės nėra grinųjų nuostolių, kurie viršytų korekcijų sumas e, pagal dabartinį laikotarpį, taigi galime daryti tam tikras išvadas. Ir aš norėčiau paprašyti abiejų komisijos narių ir jų įpėdinių, kurie pradės darbą vasarį, e, siekti kur kas išsamesnės informacijos apie klaidas ir korekcijas valstybėse narėse per šį finansinio programavimo laikotarpį. Tokiu būdu mes išvengtume pernelik skubių, skubių e, sprendimų, kurie kartais netitinka realios situacijos. Ačiū. Will... Galiu pareikšti, kad mes pateiksime daugiau informacijos apie tai, kaip vykdomos finansinės korekcijos ir e, suskirtysime informaciją pagal valstybės narės, pagal fondus ir palyginamąjį svorį atsižvelgiant į lėšų srautus į šalis. Ir taip bus galima matyti, koks, e, kokiai šaliai, koks korekcijos lygis buvo numatytas. O dabar aš norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų ir užduoti porą klausimų. Pradžioje jūs sakėte, kad reikia išsiaiškinti nesusipratimą, tai yra nekalbėti kalbėti apie klaidas atskirai ir atskirai apie sukčiavimo atvejus. Manau, kad tai yra teisinga. Turime suprasti, kur padaromos klaidos, o kur tyčia bandoma nusukti lėšas. Nėra na, juk lėšomis siekiama kažkokių tikslų. Ir galima, įmanoma suklysti, tačiau jeigu kalbame apie sukčiavimo atvejus, tai, tai yra tyčiniai atvejai. Ir jūs sakote, kad 2008-aisiais nebuvo sukčiavimo atvejų. Man atrodo, kad kontrolės institucijos turėtų atlikti tyrimą, turiu omeny OLAF instituciją audito rūmai ypač akcentavo viešųjų pirkimų sritį. Žinau, kad yra ir kitose sritise aptik, ap, aptikta klaidų. Jūs minėjote Pulijos ir Kalabrijos regionus. Aš nesu toks tikras, aš nesu taip įsitikinęs, kad ten būtinai buvo klaidos ir kad nebuvo sukčiavimo nei karto. Teismai ir policija vykdo tiek daug tyrimų bet manau, kad reikia dar daugiau daryti, reikia dar suintensyvinti pastangas, nes auditorumų pateiktos išvados pastarosiomis dienomis yra tikrai labai svarbios, jos patikė labai svarbios informacijos. Taigi, noriu užduoti klausimą, kurį jie uždavė kiti kolegos. Parla kalbant apie parlamentą, Ar, par, ar galima tikėtis kažkokių teisinių sankcijų, kalbant apie valstybės, kurios pakartotinai klysta? Jūs sakėte, kad mes tuos atvejus konkrečiai nagrinėsime 2013-aisiais puiku, bet informacija pateikta apie 2008 metus aiškiai rodo, kad yra valstybių, kurios nuolatos sistemingai pažydinėjo valstybinių lėšų paskirstimo procedūras. Jeigu nėra teisminių, bet, bet nekalbant apie teisminės sankcijas, ar yra kažkokių politinių sankcijų? Juk yra valstybių, kurios per pastarąjį dešimtmetį nusekliai laikėsi taisyklių ir kitos, puikiai žinomos, jau minėtos, tos pačios atnešė didelių nuostolių. Ne, ne tik pačios savo prisidarė nuostolių, bet ir kitoms valstybėms, kurios gauna lėšų. Taigi, juodajame sąraše esančių valstybių, esančios valstybės taip pat teršia savo šalies įvaizdį, reputaciją, noriu užduoti tą, užduosiu tą klausimą ir busimiems komisarams. Aš nemanau, kad 2013 mes grįšime prie šių klausimų, bet juk yra tų pačių region, tų vals, tokių valstybių regionų, kurie nuolatos yra minimi. Well, to to the, to Ačiū už tai, kad pasiūlėte šią informaciją perduoti mano įpėdiniu, taip ir padarysiu. Tačiau norėčiau pasakyti, kad tuo tarpu Europos komisija neaptiko jokių atvejų, kad 2008-aisiais aptiktos informacijos, išaiškios informacijos pagrindų galėtų konstatuoti, kad buvo bandymų sukčiauti. Netgi specializuota ES tarnyba OLAF institucija to neaptiko, nes Olaf, Olafas tikrina ir aiškinasi, kokiu mastu kilę įtarimai yra pagristi arba ne. Remiantis sukaupta patirtimi, galiu pasakyti, kad 0,11 procentų visų išlaidų kalbu apie metinį sanglaudos politikai skiriamą biudžetą buvo priskirti sukčiavimų įtariamiems atvejams. Tai šimtų kartų mažiau nei klaidos e, lygis, nei klaidų dydis. Kalbant apie sankcijas, ES neturi galimybės taikyti teisinių sankcijų toms valstybėms narėms, kurios nuosekliai prastai pasirodo šioje srityje. Galime įsivaizduoti, kokios sankcijos tai galėtų būti, tačiau į finansinį reglamentą arba į naują finansinę perspektyvą po 2013. -ųjų Aš suprantu jūsų išreikštą susirūpinimą, ponė pirmininkė, ir tai, kad reikia daryti didesnį spaudimą toms valstybėms narėms, kurios prastai naudoja lėšas. Ir norėčiau ateičiai pasiūlyti uh, surenkti aukšto lygio politinius debatus, pavyzdžiui, bendrų reikalų ministrų taryboje ir pakalbėti apie valstybių narių elgesį ir apie lėšų panaudojimo teisėtumą ar, ir tvarkingumą, bent jau, kad vienos valstybės narės darytų spaudimą kitoms. Bet tuo tarpu noriu dar kartą pakartoti, kad iki šiol tokių priemonių nebuvo. Ačiū. Grazie a lei. Komisario eh, Spidla komisarė Špidla. Velmi krátce doplnit, že tolerance komise a všech eh, jejich eh, služeb. Norėčiau pakartoti, kad, komisija, kad komisijos ir komisijos tarnybų pakantumas sukčiavimo atvejams yra nulinis. Tai reiškia, kad visi atvejai, visais atvejais, kuomet yra pagrindo įtarti, kad klaida iš tikrųjų slepia sukčiavimą. Visi tokie atvejai perdodami atsakingai institucijai, OLAF institucijai. Mano kolega jau minėjo sumas. Turėtumėme taip pat kalbėti apie tai, kaip tobulinti bendradarbiavimą tarp OLAFO ir komisijos. Tais atvejais, kuomet įtariamas sukčiavimas kaip praktiškai tai daryti. Turiu pasakyti, jog mūsų tolerancija sukčiavimo atvejams yra nulinė. Nes juk kitu atveju tai, tai mes imtume kelti riziką sanglaudos politikos esmiai, pačiai sanglaudos politikai. Ponas Andrės o po to suteiksiu žodį auditorumo atstovui. Ir po to kolega galės užbaigti. Like to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pareikšti, kad komisija ir auditorumai negali nustatyti, ar kalbama apie klaidas, ar apie sukčiavimo atvejus. Nes visi kalba apie nusikalstamas uh, nusikalstamus tikslus, o tai galima išaiškinti tik tai atlikus baudžiamąjį tyrimą, pasitelkus policiją. Tai, tai reiškia, kad išvados, kad toks ar toks atvejs yra klaida arba kad tai yra sukčiavimo atvejs, man atrodo labai miglota, labai miglotai pagrista išvada. Uh, Grįžtant prie audito rūmo atstovo pasisakymo, kuomet prašoma lėšų projektams, kurie negali pretenduoti į lėšas, bet kokiu atveju yra mokesčių mokėtojų lėšų švaistimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį taip pat į tai, jog atrodo, kad auditorumai konstatuoja, jog kuomet baigėsi koks nors programos laikotarpis, klaidų lygis klaidų rizikos lygis išauga. Noriu klausti komisijos, ar tai susijęs su tuo, kaip suplanuojamas biudžetas. Galiausiai, atsakydama į, sureaguodama į komisaro Sametskio pasisakymus, atsakymus į klausimus, ar reikėtų teikti pasiūlymus finansiniam finansinio reglamento pakeitimui, kad būtų galima suspenduoti mokėjimus valstybėms tuo atveju, kai įtariamas neteisingas lėšų panaudojimas. Prašau trumpai. Vuole rispondere? Ar norėtumėte atsakyti? In, in attesa do la parola al rappresentante della Corte dei Conti. Tuo tarpu suteiksiu žodį auditorumo atstovui. Ačiū pirmininkė. Dėl sukčiavimo atveju norėčiau pažymėti, kad sistema, kuri nefunkcionuoja, yra palanki sukčiavimui, ne tik klaidoms, o kiekybiškai neįvertinamos klaidos gali sudaryti tokią situaciją, kur, kur gali vykti sukčiavimas, pavyzdžiui, viešiai pirkimai. Pavyzdžiui, vienas, proje, vienam projektui nėra konkurso, kita, kito projekto atveju nėra tinkamai paruošti dokumentai. Jei tokios klaidos neištaisomos, tuomet susikūrė sistema, kurioje gali klestėti ir sukčiavimas. Visos tos klaidos e, susideda drauge. Iš tikrųjų, Pone Andreas teisingai pastebėjo, mes tiksliai nežinome, ar tai buvo klaida ar sukčiavimo atvejais. Ta gali išsiaiškinti tik baudžiamasis tyrimas. Tačiau, jau kaip jau minėjau, sistemos, kurios nefikcionuoja, yra puikiai e, terpė sukčiavimams. Dėl reglamentų peržiūros šiuo metu yra rengiamas reglamentas dėl išlaidų panaudojimo. E, ir dėl to, kaip reikia užbaigti projektų vykdymą ir apie, ir apie tai, kad e, projektų, vykdymas, au, projektų auditas vykdomas ir po to. Ir kad bus rengiami bent jau trys bus rengamos bent jau trys specialios ataskaitos ir komitetas galės išsiaiškinti, kaip tiksliai buvo išleistos lėšos. Manau, kad apie tai dar galėsime pakalbėti ateityje. Pone Liberatski, dviems minutėms jums suteikiu žodį. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie komisarze. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiami komisarai. Šios dienos diskusijų metu paaiškėjo, kad dar netė laikas rašyti ataskaitai apie šį skirsnį. Mes diskutavome apie tai, kas turėtų būti laikoma klaidomis, kas sukčiavimu. Aš manau, kad nereikėtų visais atvejais kalbėti apie sukčiavimus. Didžioji išlaidų dalis, apie kurias kalba auditorumai, buvo išlaidos iki 99 metų. Na, o kalbant apie laikotarpį iki 2008 metus, tai dar nėra baigtai gyvendinta 2007-2013 metų perspektyva, finansinė perspektyva. Dabar yra 2009 metų gruodis. Kažkaip atrodo, kad komisija tiesiog yra bejėgė prieš valstybės narės. Jūs kalbėjote apie 3,7 milijardų eurų. Gerbiamas komisarė, gal jūs ties, dokumente tiesiai šviesiai parašykite, kiek kuri šalis sutaupė. Čia aš dabar, dabar norėčiau kreiptis į poną Zametskį ir į auditorumus. Komisaras Zametskis sakė, kad jis neturi konkrečios informacijos apie tai, kaip turėtų būti, kaip e, auditorumai e, nustato, kad yra padaryta klaida. Aš manau, kad galbūt reikėtų vadovautis mini DAS 2007-2013 metams. Kodėl tai pateisinama? Nenoriu kalbėti per nelik ilgai, tačiau noriu paminėti dar vieną dalyką - finansiniai koregavimai valstybės narės dažnai mano, kad joms tai yra tarsi bausmė. Kaip jūs galite daryti spaudimą valstybėms narėms, nes vis rečiau pasitaiko, kad yra daromi tie finansiniai pakoregavimai. Iš tikrųjų šios diskusijos turėtų trukti daugybę valandų, bet mes neturime tiek laiko. Uh, ir pratesime šį pokalbį kitą progą. Noriu padėkoti komisijos nariams už e, vertingus pasisakymus. Ir dabar turime iš karto pereiti prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto e, Europos investicijų banko klausimų svarstymo ir noriu iš karto suteikti žodį ponui Meištatui. Merci, monsieur le président. Euh, merci de m'avoir invité à Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad jūs mane pakvietėte į šį komitetą. Ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Sutartyje šio klausimu nieko nėra numatyta, bet asmeniškai aš labai, aš manau, kad e, visiškai teisinga, kad EEB pirmininkas atsakytų į Europos piliečių klausimus. Spalio mėnesį aš esu pateikęs jums dokumentą, kur jūs informuoja apie tai, kaip mes vertiname Europos parlamento narių pateiktas rekomendacijas. Tenka pastebėti, kad praktiškai visas rekomendacijas EIB ir įgyvendino. Mes įgyvendinom visas rekomendacijas, kurias galėjome, tačiau mes negalėjome įgyvendinti visų rekomendacijų. Dėl 2006 metų biudžeto pateiktoje ataskaitoje ponas Odi kalba apie bankų priežiūrą ir jų kontrolę. Bankai, yra, bankai visiškai neprieštarauja, kad jie būtų kontroliuojami, tačiau tai priklauso ne nuo mūsų. Aš manau, kad galbūt e, kontroliuoti galėtų Europos centrinis bankas. Pagal Maastrichto sutartį tai yra įmanoma. Vis dėlto tam reikia visų valstybių narių sutikimo. Kol kas Europos centrinis bankas tokių kontrolės veiksmų nesijims. Ko gero, turėtumėm pagalvoti apie tai, ką reikėtų daryti. Šiandien ECOFIN ministrų taryboje buvo nagrinėjamas pasiūlymas susijęs su bankų veiklos priežiūra. SEPS e e, turėtų būti pertvarkytas į Europos bankų priežiūros tarnybą. Galbūt jūs dar kartą galėtumėte taip pat iškelti šį klausimą ir pareikalauti, kad ta naujoji Europos bankų priežiūros institucija prisidėtų prie kontrolės. Prie investicijų bankų kontrolės. Visiškai neseniai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Na ir pagal tą sutartį mes galėsime teikti ataskaitas, valdyba galės teikti ataskaitas ir vykdyti stebėseną. Mes tai galės daryti valdytojai ir aš manau, kad reikės glaudžiau bendradarbiauti ir su kitais asmenėmis, kurie turi patirties. Uh, Pagal Lisabonos sutartį yra numatyta, kad komitetas kontroliuos ne vien tik finansinių, finansinių sąskaitų tinkamumą. Komitetas turės e, įvertinti, ar tai atitinka ir galiausia bankų vykdoma praktika. Galbūt tai galėtų būti kažkoks tai tarpinis sprendimas. Manau, kad jis visišk, visai naudingas dėl Bazel 2 įgyvendinimo. Tai yra savanoriškas dalykas. Tai nėra privaloma, bet mes manome, kad reikėtų imtis griežtesnių veiksmų pagal Bazelio antrą. Pagal Bazelio antrą susitarimą. Šiuo metu mes sulaukėme daug paramos iš Luksemburgo institucijų. Ir dabar mes esame e, Centrinio banko partneris ir tai reiškia, kad egzistuoja, atsiranda tam tikri atskaitomybės reikalavimai, informacija, kurią turime pateikti ECB dėl savo rizikos valdymo. Aš galiu Jums pasakyti, kad ekspertai, kurie atvyko pas mus, nustebo, kad mūsų sistemos yra labai e, protingos dėl likvidumo rizikos stebėjimo. Ir aš galiu pasakyti, kad mes e, bandome e, įgyventinti rekomendacijas, kurias gauname iš parlamento, bet ne viskas priklauso nuo mūsų. Dėl kitų dalykų šiais metais mums labiausiai rūpėjo, kaip reaguoti į valstybių narių norus. Mes e, prisidėjome prie kovos su ekonominė ir finansų krize. Ir akcininkų prašymų mes e, labai padidinome savo skolinimo lygmį. E, šiais metais 45 milijardai eurų anksčiau buvo, o dabar 75 jau šiais metais išmokėjome 75 milijardus ir 70 iš to pačioje Europos Sąjungoje. Taigi mes didiname savo paskolų apimtis, e, pirmiausia atsižvelgdami į akcininkų prašymus ir tai darome trijose uh, srityse mažų vidutinių įmonių uh, stiprinimas. Per bankai gauna iš mūsų finansavimą ir tada uh, E, per tam tik, pagal tam tikras sąlygas perskolina lėšas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat turime naujo tipo susitarimą, kuriame griežtai išaiškinti skaidrumo reikalavimai, taip pat e, konkrečiai sakoma, kaip perduoti tą finansinę naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Antras rytis mūsų prioritetinė yra projektų finansavimas, e, kurie susijęs su klimato kaita. Šiais metais mes maždaug 15 milijardų eurų skirsime projektams, kurie tiesiogiai prisideda prie kovos su š... klimato kaita ir, ir mes 2008 e, metais buvome skyrę 2,2 milijardo eurų atsinaujinančios energetikos šaltinių e, projektams šiais metais 2,5 milijardo. Ir tai sudaro maždaug pusę mūsų, pusę mūsų finansavimo ir susijęs su elektros energijos gamyba. Toliau dėl kovos su klimato kaita yra e, numatyta nauja priemonė ECTF, e, švaraus transporto priemonė Europoje. Tai yra finansavimas mokslinio tyrimų projektų, kurie skirti e, tobulesniam švaresniam kūrui e, gami, gaminti, taip pat emisijų mažinimui ir automobilių gamybai, kurie iki 15 metų jau patenkintų naujus emisijų standartus. Dar vienas sėtis, e, ties kurie daug dirbome šiais metais, yra spartesni mokėjimai šalims ir regionams, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Mes daug daugiau e, skiriame lėšų negu anksčiau Baltijos valstybėms, Vengrijai, Rumunijai. Čia tik kelias te paminėsiu šalis. Žinome, kad e, daugiau yra šalių, kurios smarkiai nukentėjo. Dar kitas svarbus įvykis yra Lisabonos sutarties įsigaliojimas. E, Lisabonos sutarties priede yra protokolas, e, kuris, e, kuriuo keičiami įstatai Europos investicijų banko ir iš esmės pakeisti šeši dalykai. Pirmiausiai mes dabar galime prisimti didesnę riziką. Antras dalykas jeigu mes e, norime, nebereikalame iš mūsų daryti specialius atidėjimus, kaip kad buvo anksčiau, tai laikoma e, dabar normalia mūsų banko veikla prisimti riziką. Aišku, egzistuoja griežtos taisyklės, pagal kurias mes dirbsime ir atsižvelgsime į riziką, bet mes turėsime daugiau lankstumo finansuoti projektus, kurie yra rizikinkesni, ypač mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. E, dar vienas dėlis pokytis įsigaliojus sutarčiai yra toks, kad dabar techninė pagalba uh, kurią praeitie mes teikėme gana ribotai, e, kuri būtų susijęta su konkrečia paskola. Dabar techninė pagalba tampa mūsų įprastinė verslo dalimi, veiklos dalimi ir mes turėsime vadovautis gairėmis patvirtintomis mūsų valdybos. Trečias pokytis. Mes e, turime e, patvirtinti, galėsime kurti e, dukterinės įmonės ir netiesiogiai mes darydavome tai per infrastruktūros finansavimą, o iš tikrųjų mes nesiekėme plačiai siekti tos veiklos, bet yra tai tokia galimybė, kuri tam tikrais išskirtinais atvejais galėtų būti naudinga, kur ES, pavyzdžiui, galvos, kad e, nu, tikslinga Europos investiciniam e, bankui įsigyti tiesioginę dalį kažkur. Toliau yra skolos išteklių, e, tai yra paskolintų lėšų ir mūsų turto santykis. Statute yra tam tikri pokyčiai. Dabar numatyta, kad platesnė didesnis mastas suteikiamas šiam klausimui, kas suteiks mums daugiau lankstumo. Ir e, šeštasis dalykas, kuris atsiranda su Lisabono statimi, yra patikros komiteto didesnis vaidmuo, jo išplėtimas ir galimybė geriau tikrinti, kaip e, laikomasi geriausios praktikos. 2010 e, metais E, man atrodo, kad tas bus įdomu ne vienam Europos parlamento komitetui. Mes peržiūrėsime savo išorės įgaliojimus. Europos investicijų bankas pirmiausia veikia Europos Sąjungoje, daugiau kaip 90 procentų mūsų veiklos yra Europos Sąjungoje, o išorėje mes galime veikti tik tai gavę įgaliojimus pagal sutartį, pavyzdžiui, kotonų sutartį AKR šalims arba E, prieimus tarybą atitinkamą sprendimą, kur būtų numatyta maksimali e, tam tikram regionui galimų suteikti paspausumą ir kur būtų nurodyti konkretus projektai. Šiandieną matome, kad trūksta šioje srityje aiškumo, nes mes gauname skirtingus įgaliojimus, e, numatomos yra tam tikros skirtingos sąlygos, mes galime viename regione finansuoti vienus projektus, bet ne kitame, kitame tie projektai bus skirtingi ir kartais mūsų įgaliojimai susiję su plėtra, kartais e, su ES interesais kažkokiame regione ar pasaulyje. Taigi bus peržiūrėtas mūsų išorės mandatas ir tai yra geras dalykas ir čia parlamentas galėtų suvaidinti esminį vaidmenį, kadangi po teismo sprendimo vien taryba nebegali priimti sprendimo dėl mūsų mandato veikti išorėje. Tai turi būti daroma per bendro sprendimo procedūrą kartu su parlamentu. Galiausiai dar keletą žodžių tarsiu dėl to, kad mes norime dirbti skaidriai, norime kovoti su bet kokiomis e, sukčiavimo ar korupcijos apraiškomis. Mes taikome nulinės tolerancijos politiką e, sukčiavimui ir korupcijai, jeigu e, kuris mūsų darbuotojas e, sužino, kad kai kur gali reikštis e, kurioje nors mūsų veiklos srityje e, sukčiavimo ar apgaulės atveju, korupcijos, e, jis iškart gali pradėti skambinti pavojaus varpais, Deja, taip kartas nuo karto atsitinka ir mes esame prieimę naujas taisyklės, kad apgintume tuos žmonės, kurie praneša apie įtartinus atvejus. Netgi jeigu tie žmonės dirba pas mus. Taigi tokie žmonės pranešantis apie įtartinus atvejus yra apginti ir mes tada pradedame vykdyti atitinkamą tyrimo procedūrą, glaudžiai bendradarbiaudami su Olafu. Mes šiaip gana artimai su šia organizacija dirbame. Dėl offshore finansų centrų daug dėmesio tai sulaukė, ypač G20 e, susitikimuose. Mes turime tam tikrą politiką dėl tokių centrų ir mes esame ją peržiūrėję. Ji visiškai atitinka didžiojo 20-ko rekomendacijas. Tai reiškia, kad ne tik yra išlaikomas dabartinis draudimas finansuoti tuos, kurie turi ryšių su e, jurisdikcijomis įtrauktomis, e, su tam tikrais e, juridinės asmenimis įtrauktais į juoduosius sąrašus, nebent investicijų projektas būtų atitinkamoje šalyje vykdomas, bet mes prieš tai, aišku, patikriname, ar tai kokiu nors būdu nebus susijęs su vengimu mokėti mokesčius ar kokia nors kita neteisėta veikla. Taigi draudimas išlieka ir mes dar e, ėmėmės kito e, žingsnio. Jeigu kažkoks subjektas yra ne juodojo sąrašo šalyje, bet pilkoje šalyje, tai reikia, e, kad būtų perkelta veikla į tam tikrą vietą, kuri nėra tame sąraše, tai yra nauja nuostata. Ir Mes siekime čia išlaikyti spaudimą ir į savo visus sutartis įrašome nuostatą, kad jeigu e, šalis, e, kurioje yra tam tikras objektas, atsiduria pilkajame sąraše, tai ta šalis privalės per metus perkelti veiklą arba gražinti paskolą, kurią e, yra skyręs Europos investicijų bankas. Aš manau, kad mes čia esame tam tikri lyderiai kovoje su mm, finansiniais centrais, kurie mm, dirba nesilaikydami taisyklių. Jeigu norite platesnės informacijos, visuomet galite aplankyti mūsų svetainę internetinę. Ten yra daug daugiau informacijos negu bet kada anksčiau. Ir e, mes taip pat esame pateikę savo verslo planą artimiausiems trejiems metams, sakome, ką mes ketiname kokiam sektoriui finansuoti ir visą tai rasite mūsų e, svetainėje, taip pat informacijos apie mūsų skolinimo politiką ir galėsite pasitikrinti, ar mes e, teisingai dirbame, pasižiūrėsite, kokia yra mūsų politinė poziciją ir taip pat deklaracijos ten yra dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, kurių mes siekiame. Vėlgi galite patikrinti, kaip mes e, dirbame, kaip jų laikomės ir kvestionuoti, jeigu reikia. Taip pat ten yra pateiktas sąrašas projektų, kurie yra nagrinėjami, tada suinteresuoti asmenys gali sureaguoti tai prieš, surengiant diskusijas valdyboje. Jūs taip pat e, galbūt žinote, kad kai kurioms nevyriausybėms organizacijoms e, patinka naudoti atitinkamas ataskaitas, kurios paskui vertina projektus, nes ne visi mūsų finansuoti projektai praeitįje yra buvę sėkmingi, bet informacija apie juos yra viešai skelbiama ir diskusijos gali tik tai pagerinti padėtį ateityje. Dar noriu pasakyti, kad mes labai domimės reglamentu dėl Or ir Orguso konvencija, 2006 metų reglamentu dėl Orgus konvencijos. E, vyko konsultacijos viešosios, jau pirmas etapas baigės, dar bus antras ir mes greitų laikų paskelbsime savo peržiūrėtą politiką dėl skaidrumo ir galimybės naudotis dokumentais. Taigi, pirmininkė, Tiek aš Jums galiu pasakyti greitai apie mūsų banko veiklą ir dabar aš esu pasirengęs atsakyti iš komiteto narių, į komiteto narių klausimus. Molto importanti che ha fornito alla, alla Commissione. Do la parola al relatore, onorevole Deutsch. Labai ačiū, dabar suteikiu žodį pranešėjai ponai Deutsch. <clears throat> Köszönöm a szót, eh, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt Maistat elnök úr. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė Maištat, visų pirma norėčiau Jums padėkoti už tokį išsamų ir kokybišką dokumentą, kurį Jūs pateikėte mūsų komitetui, mūsų komiteto nariams. Labai ačiū už tai, kad Jūs asmeniškai pas mus atvykote šį vakarą. Taip pat ačiū ir už Jūsų pateiktą informaciją Europos parlamentui o taip pat ir ES mokesčių mokėtojams. Leiskite man labai trumpai pasisakyti. Aš be abejo laukiu ir mano kolegų komentarų. Manau, kad e, man tie komentarai tikrai labai pravers rengiant ataskaitą. Pranešimą, atsiprašau. Taigi norėčiau paminėti tris aspektus. Kalbant apie EB 2008 metų metinę ataskaitą, tai galiu pasakyti, kad EIB veikiau ne vienerius metus, taigi galima įvertinti tą pažangą, kuri buvo padaryta 2008-aisiais. Taip pat e, akivaizdu, kaip e, ekonominė ir finansinė krizė palietė Europos investicijų banko veiklą 2008 metais. Ankstesniais metais pateikti pasiūlymai buvo pateikti atsižvelgiant į veiklą 2008 metais. Aš manau, kad tai liudija, kad EIB sėkmingai tęsė savo veiklą 2008 metais. Buvo sėkmingai gyventinami projektai, kaip ir ankstesniais metais ir ankstesniais laikotarpiais. Aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamento nuomonė buvo primta domen. Kadangi mums yra skirta labai nedaug laiko, laikas labai spaudžia, nenorėčiau gilintis į konkrečius skaičius ir statistinius duomenis pateiktoje ataskaitoje, pateiktus ataskaitoje. Jos paminėjo pirmininkas Maištė savo pasisakymo metu. Mm. <clears throat> Mes džiaugiamės Europos investicijų banko veikla 2008 metais. Galbūt mes tiesiog pernelyg dažnai kartojame tokius šūkius, kaip kad jog ES reikia priartinti prie jos piliečių, ypač dabar šiais laikais, kai piliečiai labai tiesiogiai jaučia ES veiksmus. ES piliečiai turėtų pripažinti, kad ES institucijos gali pakeisti jų kasdieninį gyvenimą. Mes labai dažnai kalbame apie tai, kad ES institucijos, didžiosios institucijos, o ypač bankai labai lietai reaguoja kurie neskuba išduoti kreditų, bet kurie tikrai nedelsia, kai reikia susirinkti mokesčius. 2008 metais Europos investicijų bankas veikia visiškai priešingai. Europos investicijų bankas sparčiai reagavo į ekonominę ir finansinę krizę, kaip kad matosi iš metinės ataskaitos ir kaip kad sakė banko pirmininkas savo pasisakymo metu, bankas pagerino finansavimą, taip pat naudojasi finansavimu iš, iš, ir iš išorės šaltinių tam, kad padėtų įgyvendinti ES ekonominio atsigavimo programą. Na ir galiausiai, negalime sakyti, kad Europos investicijų bankas yra tobulą instituciją. Apskritai tobulą institucijų nėra, taigi ir Europos investicijų bankas nėra tobulą institucija. Vis dėlto aš tikiu, kad Nors ir buvo imtasi labai svarbių žingsnių tam, kad banko veikla taptų skaidresnė ir tam, kad būtų sustiprinta kontrolė, vis dėlto mes negalime uh, būti visiškai patenkinti ir nieko nebedaryti. Komiteto vicepirmininkas pateikė savo rekomendacijas ankstesniais laikotarpiais. Uh, Ir aš manau, kad tos rekomendacijos visiškai pateisinamos atsižvelgiant Europos investicijų bankų veiklą. Leiskite man jas trumpai pakomentuoti. Aš manau, kad ateityje bus labai svarbu, atsižvelgiant į šio banko poziciją, apibriežti, kokia informacija yra konfidenciali kuri neturėtų būti teikiama viešai. Kokia svarbi informacija neturėtų būti teikiama viešai? Ir ta informacija, konfidenciali informacija, kuri yra susijusi su banko veikla. Tokia Vis dėlto reikėtų užtikrinti, kad banko veikla būtų skaidri ir kad ją būtų įmanoma kontroliuoti. Tie veiksmai, kurių ėmėmės, davė teigiamų rezultatų. Vis dėlto nepamirškime ir to, kad buvo gauta skundų dėl banko veiklos. Banko veikla buvo kritikuojama, mums reikia tuos skundus nagrinėti. Ir manau, kad banko veikla turėtų ateityje tapti skaidresnė. Baigdamas dar kartą noriu Jums padėkoti už pateiktą ataskaitą. Ir esu įsitikinęs, kad šiandien įvyksianti diskusija bus labai naudinga. Taip pat tikiuosi puikaus bendradarbiavimo ateityje. Tam, kad būtų galima pagerinti Europos investicijų banko veiklą. Ačiū. Parola, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį auditorių rūmų atstovui. Prašom. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. Aš taip pat norėčiau, kadangi turime mažai laiko, trumpai apžvelgti keletą aspektų. Visų pirma, dėl e, klausimų, kuriuos aptarė pats ponas Meištad, dėl bankų priežiūros Kaip žinote, rūmai, audito rūmai neturi mandato šiuo klausimu, todėl aš norėčiau pakomentuoti. Norėčiau pasakyti, kad aš tikrai e, džiaugčiausi galimybę peržiūrėti bankų priežiūrą reglamentuojant užčius teisės aktus. ir kalbu apie bankų priežiūros tarnybą. Ir manau, kad audito komitete iš vietoj trijų narių turėtų dirbti šeši. Ir manau, kad mes tokiu būdu tikrai susilauktume pageidaujamo atsako. Kalbant apie kitus e, aspektus, kuriuos aptarė ponas Meištadas, kalbėdamas taip pat ir audito dalį antroje savo pasisakymo dalyje. Jis minėjo numatomas diskusijas dėl banko mandato išorės srityje, veikti išorėje. Norėčiau šio komiteto narių dėmesį atkreipti į tai, kad šių metų pradžioje audito rūmai yra paskelbę ataskaitą apie kitokias e, bankininkystės priemonės, meda 1 ir meda 2. Ir mes, kaip įprasta, uh, stebėsime, kaip viskas toliau klostysis, kaip vystysis įvykiai. Netgi anksčiau, 2006 metų metinėje ataskaitoje audito rūmai, nagrinėdami, kaip, buvo, kaip tvarkingai ir teisėtai buvo įgyvendinta MEDA programa, savo 11, 11 diagramoje aptarė offshore'nės politikos aspektus ir pasidžiaugia tuo, kad yra matoma banko offshore'inė politika. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad rytoj pagal darbo tvarkę jūs svarstysite Europos vystimosi fondo įgyvendinimo ataskaitą. Ir audito rūmai yra paskelbę e, ataskaitą šiuo klausimu, o invest investicijų priemonė, investicijų srities audito rūmai, jų teisėtumo ir tvarkingumo audito rūmai netikrina. Taigi, galbūt bus ateityje galimybių grįžti prie šio klausimo, kuomet finansinio reglamento peržiūra bus svarstama 2010-aisiais. Tai tiek ir ačiū, ponė pirmininkė. Grazie a lei. Onorevole Berman. Ačiū. Ponas Bergmanas. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu prancūziškai, kad mane. Nes banko vadovas kalbėjo nepriekaištinga prancūzų kalba. Noriu padėkoti Jums už įžanginį žodį. Ir kadangi dirbu vystimosi komitete, Noriu žodžiu, taip pat esu pakaitinis narys biudžeto kontrolės komitete ir renksiu pranešimą vystimosi klausimų. Noriu užduoti klausimą. Manau, kad Europos investicijų bankas vystimosi srityje ateityje vaidins nepaprastai svarbu vaidmenį ir tikiuosi, kad tą klausimą dar galėsime aptarti. Taigi, pats klausimas. Jūs minėjote apie apie mokesčių prieglopšius. Tikriausiai reiktų pasidžiaugti tuo, kad pradėta pastaruoju metu vykdyti tokią politiką, jog tie, kurie įsteigia, kurie įsisteigia tokiuose politika tokių bendrovių, kurios įsisteigė tokiuose erdvėse atžvilgiu. Taigi, o kaip tuo atveju, jeigu bent tokia bendrovė nėra įsisteigusi tokia nemok, nemokestinėje zonoje, bet, pavyzdžiui, gauna paskolą savo projektams ir kai tie projektai baigiami, juk tos lėšos neturėtų iš karto iškeliauti į tokias teritorijas, kur taikomas palengvintas palengvinta apmokestinimo sistema. Nes paprastai tokie projektai, juk tada reiškia, kad tik tai projekto vykdytojai pasinaudojo, gavo naudos iš tų lėšų. O Lisabono sutartyje yra konstatuojama, kad mūsų politika turėtų būti e, suderinta, kad mes turėtumėme nepamiršti vystimosi vystomosios politikos tikslų. Taigi, ar svarstote uh, galimybę pritaikyti priemonės, kad būtų išvengta tokių lėšų nutekėjimo į nemokestinės zonas. Nes į tas e, erdves iš, iš, išplūsta šešis kart daugiau lėšų nei į e, besivystančias valstybės. Ir ačiū. Grazie. Alla fine do la parola al Presidente. Raccogliamo... Ačiū suteiksiu žodį banko vadovui, o bet prieš tai ponui Hatsimarkakiui. Labai ačiū, aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiam kolegai. Aš vokiečių kalbą galiu pasakyti, kad jūsų prancūzų kalba taip pat, kad jūsų prancūzų kalba iš tikrųjų yra nepriekaištinga. Aš manau, kad mes turime glaudžiai bendradarbiauti su ECON komitetu. Uh, valstybės narės yra EIB savininkės, vis dėlto pagal Lisabono sutartims tenka naujas vaidmuo. Aš norėčiau Jums padėkoti už EIB veiklą ištikus finansiniai ir ekonominiai kriziai. Jūs visą laiką labai apdairyt ar tvarkėte banko lėšas, dėl, tų, dėl to nuo krizės Jūs nenukentėjote, atvirkščiai galėjote padėti. Aš kaip europietis didžiuojosi šiuo banku. Tai yra didžiausias pasaulio bankas. Dėl ekonomikos atgaivinimo plano. Aš asmeniškai rūpinausi porą projektų. Diskutavau, susisiekiau su keliais jūsų banko nariais ir man buvo padėta ne tik operatyviai, bet ir labai profesionaliai. Aš manau, kad jūsų dėka galėsime gyvendinti ir daug projektų susijusių su atsinaujančios energijos šaltiniais. Iš ankstesnių ataskaitų aš sužinojau, kad yra visa bankų grupė, Europos investicijų fondas. Ir taip pat galiu pagirti ir šį fondą. Šio fondo veikla yra veiksminga, skaidri, Jūs e, taip pat vykdote skaidrę veiklą, bendradarbiaudamas ir su nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš turiu keletą klausimų apie ateitį, apie jūsų būsimus išorės veiksmus nuo 2010 metų, kaip jūs pats sakėte, bus iš naujo apibrieštos jūsų užduotis, banko užduotis. Ir aš norėčiau pasiteirauti, kaip jūs manote, Kaip galima išvengti darbų dubliavimus su Londono plėtros ir rekonstrukcijos banku? Kaip tas bendradarbiavimas vyksta dabar? Kaip jūs dabar vengiate to dvigubo darbo, darbo dubliavimuose? Toliau keletas žodžių apie ponę Ešton. Kaip manote, kaip jos paskirimas eiti naujas pareigas įtakos banko veiklą ir kaip Jūs manote, kokie būtų Europos interesai? Aš manau, kad EIB turėtų aktyviai veikti, finansuodamas įvairius projektus visame pasaulyje, kurių nefinansuoja ES. Jūs galbūt konkuruojate su kitais globaliais finansuotojais, pavyzdžiui, žaliavų projektų atveju. Na ir galiausiai mes, europiečiai, iš tų projektų taip pat galime turėti naudos, nes gausime žaliavų. Ar jūs esate pasirengęs apibriežti, kas yra bendri Europos interesai ir kaip jūs ketinate e, jų siekti? Colleghi, chiedo scusa, siccome alle 18.35 <clears throat> e noi dobbiamo concludere e io vorrei dare... Kolegos, mes turime baigti darbą pusę septynių. Manau, būtų tiesiog... Na, būtų teisinga dabar sutikti žodį banko pirmininkui. Turiu dar keturis norinčius pasisakyti sąraše. Jeigu spėsite per 60 sekundžių, prašau tuomet, ponas Balšytis. Ačiū labai gerimas pirmininkė dėl Europos investicinio banko. Iš tikrųjų buvo daug paminėta labai gerų žodžių ir man pačiam praeitie teko gana tampriai bendradarbiauti, būnant finansų ministru, tačiau gyvenimas šiek tiek yra pasikeitęs. Ir man iš tikrųjų liūdna pastebėti, kad kai kuriuose ES valstybėse ir jūs gerimas banko prezidentė paminėjote Baltijos valstybės, Šiandieną finansinė situacija yra šiek tiek kitokia. Mes su džiaugsmu sutikom pavasarį, kad Europos investicinis bankas imasi finansuoti labai svarbos energetinio projekto, daugiabučių namų renovacijos, tačiau šiandieną praktiškai šitas projektas e, nėra įgyvendinamas. Ir pačiu aukščiausiu mūsų valstybės pareigūnų teiginiai yra tuo, kad jūsų banko šiandieną reikalavimai yra per daug sudėtingi, per daug biurokratiniai, todėl labai trumpai aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte į šitą dėmesį ir kad mes kalbėjome čia prieš pusę valandos apie didelę problemą dėl tam tikrų reikalavimų supaprastinimo ir kad iš tikrųjų ateityje taip pat jūs į šitą klausimą atkreiptumėte dėmesį. Ačiū labai. Honorable Audi. Je vais limiter à quelques points pour d'abord remercier le président. Porą dalykų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti banko pirmininkui ir labai greitai paklausiu, gal jūs mums galėtumėte pasakyti dėl e, jūsų rezultatų skirtingumo. Šeštaisiais metais aš pastebėjau, e, kad e, buvo rezultatai vieni, o e, aštuntaisiais metais. E, 6 milijonų e, rezultatas atsirado dėl e, valiutų kursų skirtingų ir 4 milijardų pelnas. Aš norėčiau tik tai išsiaiškinti, kodėl atsiranda tokie skirtumai tarp metinių rezultatų. Galbūt dar galėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie tai, apie ką mes esame tarpusavėje privačiai kalbėję. Dabar ES tampa juridiniu asmeniu įsigaliojus Lisabonai. Kaip jūsų nuomonė, galbūt Euros, ES galėtų tapti akcininkė jūsų bankė papildomai prie valstybių narių? Man malonu buvo išgirsti, kad jūs kalbėjote apie europinę priemonę, o ne tarp vyriausybinę priemonę O paskutinis dalykas, šeštųjų metų ataskaitoje jūs e, kalbėjote apie tam tikrus tyrimus ir apie tai, kad komisija atliks e, tyrimą, bet man atrodo, kad jūs pakankamai turite e, finansavimo priemonių. Aš Manau, kad ES nepakankamai investuoja kai kurias sritis. Pone Jala, ačiū pirmininkė labai trumpai. Aš turėčiau padėkoti pirmiausia Jums už suteiktą informaciją ir pasveikinti Jūs dėl to, kaip e, reaguojate į krizę. Dabar dėl Margarit fondo. Tai yra E, atsinaujinantys šaltiniai, kova su klimato kaita ir galbūt galime tą veiklą dar labiau plėsti. Paskutinis kalbėtas. Labai trumpai žinau, kad jūs norite kuo greičiau baigti. Šiandien ilgai kalbėjome apie sanglaudos politiką ir audito rūmų ataskaitą. Aš esu įsitikinęs ir matau, kad sanglaudos politikai ateityje iškilo grėsmė, nes e, po 13 metų gali daug kas pasikeisti sanglaudos ir struktūrinių fondų srityse ir galbūt jūs galvojate apie e, tam tikrų mechanizmų kaip Jeremy Jessica finansavimą. E, E, gal kas galėtų pakomentuoti, kokios dabar yra priemonės e, numatytos, kad ateityje būtų jie ir toliau finansuojami. Dėkui, buvo pateikta daug klausimų, dabar aš teiksiu žodį pirmininkui. Meištat, kad jisai sureaguotų ir galbūt, jeigu jūs norėtumėte tai išsamiau atsakyti, tai mes mielai priimsime jūsų raštiškus atsakymus. Labai ačiū, pirmininkė. Aš pasinaudosiu jūsų patarimu tikriausiai, nes buvo labai daug įdomių minčių išsakyta, į kurias reikia labiau pasigilinti. Aš bandysiu kalbėti kaip galima glaučiau ir paskui išsamiau atsakysiu raštu. Dėl uh, rezultatų, apie kuriuos kalbėjo pranešėjas. Mes uh, atsargiai investavome, už tai nukentėjome netaip smarkiai. E, buvo e, mums patarta investuoti kai kurios produktus, bet mes atsisakėme ir mes e, netai blogai pasirodėme per krizę ir gavome neblogų rezultatų. Ponas Audi klausė apie nevienodus rezultatus. Kai mes IFRS standartus taikėme, E, tai yra tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, e, gaudame, gavome vienodus rezultatus ir tai yra šiek tiek susijęs su kintamumu skirtingais rezultatais. O jeigu pasižiūrėsime rezultatus apskaičiuotus pagal Europos taisyklės, tai pamatysime daug stabilumo, nes 8 metų e, rezultatai yra 1,6 milijardo ir e, numatoma 1,7 dabar, taigi kasmet mūsų pelnas šiek tiek auga. Dėl to, kas sakė, e, dėl kito klausimo, dėl e, finansų rinkų pasaulyje, kai audito mes visai sutinkame su to, kad audito rūmai turėtų kontroliuoti, kaip naudojamos lėšas iš ES biudžeto. Ir kartais e, tai atsispindi mūsų reakcijose. Ir aišku, egzistuoja tam tikrų trūkum procedūrose, dėl kurio E, mes e, siekiame pagerinti situaciją. Taip pat ponas Bermanas pasisakė ir jisai paminėjo svarbų dalyką, kaip reikia siekti užkirsti kelią tam, kad pajamos gautos vienoje šalyje nebūtų nusiustos į e, lengvatinių mokesčių zonas. Tai yra labai jautrus klausimas. Aš nesu tikras, kad mūsų pritaikyta politika e, šiaip ji visiškai atitinka G20 rekomendacijas, kad ji yra veiksminga, aš nesu tikras. Mes dar pamastysime apie šį klausimą. Ponas Hatsimarkakis klausė labai svarbaus dalyko, reikės grįžti dar prie to, apie mūsų išorės mandatą, kaip apibriežti bendrą Europos interesą. Galiu aiškiai pasakyti, kad EIB nori sustiprinti bendradarbiavimą su komisija, kad būtų užtikrinta, e, jog ES veiksmai būtų labiau matomi ir kad jie būtų veiksmingesni, nes tam tikrais atvejais tik tai Europos biudžeto ir EIB lėšas sudėjus e, į vieną krūvą galima gauti geresnį rezultatą. Dėl to mes mielai sustiprintume bendradarbiavimą su komisija tam tikrose srityse ir dėl tam tikrų priemonių mes čia galbūt galėsime pamastyti apie tai. Ir dabar grįšiu prie pono Audi klausimo. Vienas iš būdų, kaip galima sustiprinti būtin, šį būtiną bendradarbiavimą su komisija, yra galbūt e, leisti ES būti tiesioginė akcininkė arba investicijų bankė arba e, kokia, kokie nors dukterinėje įmonėje, kuri būtų įsteigta pagal išorės veiksmus bet mes dar galėsime grįžti prie tų klausimų. Dėl investicijų. Apie jas kalbėjo ponas Saudy ir ponia Ajela Sender. Rytoj mes e, pasižiūrėsime į tai, kaip e, pirmasis mūsų fondas dirbo, tai yra Europinio masto fondas. Jis e, numatė kapitalą stambiems infrastruktūros projektams transporto energetikos srityje. Fondai kūrė šešios, e, šeši asmenys, BEIB e yra Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos bankai taip pat. Bet mes esame atviri ir kitiems investuotojams. Rytoj mes susibursime, kiekvienas įneš 100 milijonų eurų, iki metų pabaigos 750 milijonų tikimės ir mes galvojame, kad iš paskolų bus galima finansuoti e, tam tikrus projektus arba kapitalo jiems skirti. Ponui e, Vogan, Vogan norėčiau pasakyti dėl e, Jessica ir Jessica ir Jeremy programų. Tai yra naujos bendarbiavimo su komisija priemonės. Jeremis siekia perkelti struktūrinius fondus į atsinaujinančias finansinės priemonės, kurios skirtos būtų paremti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jau buvo pasirašyta keletą susitarimų pagal Jeremy, o Jessica yra, to, turi tokią pačią idėją, struktūrinius fondus, uh, perkelti į dalyvavimą miestų plėtros fonduose. Tai yra miesto atsinaujinimas, miestų plėtra. Tai yra naujesnė priemonė, mes ką tik pradėjome, bet jau esame padarę tam tikrų, uh, uh, su, sudarę tam tikrų sutarčių ir vėliau aš galbūt uh, jums papasakosiu apie šias iniciatyvas plačiau. Contributo, aspettiamo... Labai ačiū. Iš tikrųjų, jūsų pasisakymas buvo labai naudingas ir įdomus. Ačiū už šį pasisakymą. Mes su nekantrumu laukiame jūsų išsamos informacijos raštu. Jūs jau ir dabar, e, kai kurie klausimai buvo tikrai labai išsamų, sudėtingi, būtų labai gerai, jeigu jos, jos atsakytumėte raštu. Ačiū visiems, posėdis baigtas.